liebe Kollegen, liebe Kollegen, wir beginnen. Mielos kolegės, mėly kolegos, labas rytas. E, yra dar likę darbo tvarkės punktai kurių neišnagrinėjome, pirmiausia, kolegos Zoza Wagnerio 2020 m. ir vėlesnio laiko tarp energetikos infrastruktūros prioritetai. Vakar dalyvavome įdomiose klausimuose, dabar suteiksiu žodį ponui Wagneriui. Ačiū labai, ponios ir ponai. Noriu padėkoti visiems susirinkusiems. Manau, kad nereikia priminti, jog šiandienos pranešimas ir ši tema ypatingai svarbi, juo labiau, kad turime reaguoti ir į Japonijos katastrofą. Atsidūrėme tokioje situacijoje, kai ES pozicija Japonijos nelaimės atžvilgių turi būti labai aiški ir taikli. Jūs turite pranešimo projektą, yra vertimai visomis kalbomis. E, šiuo pranešimu negalime panaikinti visas egzistuojančias problemas ir negalime įtraukti absoliučiai visų neraminančių klausimų į pranešimo projektą. Pranešimo tema yra energetikos infrastruktūros prioritetai. Pranešime nekalbame apie Europos Sąjungos energetikos sektorių visą, kalbame tik apie infrastruktūrą. Taigi daugelis temų į šį pranešimą nepateko. Energijos e, šaltinių pasirinkimas yra valstybių narių rankose. Ir mes negalime peržengti teisų, kurias mums numačiusi yra Lisabono sutartis. Šiame pranešime yra pabrėžiama, kad energetikos infrastruktūra ES turi būti išplėsta, kad turime stengtis išvengti skirtumų valstybėse narėse, turime skatinti um, atsinaujinančių energijos šaltinių energijos gavybą. Taip pat turime e, stengtis pašalinti taip vadinamasias energijos salas e, ir e, valstybėms, kurios turi tik tai vieną tiekėją, uh, numatyti galimybės turėti daugiau energijos tiekėjų. Sutartis numato, kad turėtų būti skatinamas solidarumas tarp valstybių narių. Ir šio tikslo turime taip pat siekti. Dažnai pamirštama, rengiant panašius pranešimus, kad e, tam tikra teisinė bazė jau yra. Mums svarbu, kad e, visi ES teisės aktai būtų tinkamai dėgiami visose institucijose, tame tarpe ir trečiasis energetikos paketas. Turime siekti, kad egzistuojantys teisės aktai būtų tinkamai e, perkeliami ir taikomi. Šiame pranešimo projekte taip pat kalbama apie tai, kad e, energetikos e, ir aplinkos apsaugos politikos tikslai turi dėrėti su kitų politikos sektorių tikslais. Pavyzdžiui, transporto ir komunikacijų sektorius glaudžiai susijęs su energetikos sektoriumi. Politikai turi užtikrinti politikos nuoseklumą. Turime pabrėžti ir būtinybę tausiai naudoti energijos išteklius. Mes labai priklausomi nuo energijos tiekimo iš trečiųjų šalių. E, todėl turime akcentuoti tai, kad e, reikia stengtis tausiai naudoti energijos šaltinius. E, kita vertus, didėja energijos poreikis. Iškyla klausimas, kaip atsiranda tas didesnis poreikis. Turime į kintančius įvykius reaguoti ir stengtis patenkinti paklausą. Turime išnagrinėti paklausos ir tiekimo modelius ir numatyti rekomendacijas ateičiai. Turime plėtoti ir pažangius tinklus. Vakar ekspertai kalbėjo apie tai, kad pažangiųjų tinklų dėgymas yra itin svarbus visam energetikos sektoriui. Vakar apie tai kalbėjo mūsų ekspertai. Taigi, pažangių e, tinklų dėgymas yra prioritetinis. E, taip pat turime plėtoti ir kitą savoką - pažangių miestų plėtojimą. Dažnai tai pamirštame. Turime prisiminti, kad energetikos politika yra tokia politika, kurioje dalyvauja daug politinių subjektų. Tai yra Europos Sąjunga, valstybės narės. Tačiau taip pat ES regionai ir bendruomenės. Energijos taupimo niekada nepasieksime, jei nesistengs patys piliečiai ir miestai, jei jie nesuvoks, kaip reikia taupyti energiją. Tuo tarpu bendruomenės turi kurti tinkamas paskatas tausiam energijos naudojimui. Tai reiškia viena vertus pažangių tinklų plėtra, kita vertus kitas svarbus dalykas yra pažangių miestų kūrimas. O ši užduotis jau yra atskirų bendruomenių rankose. Pranešime akcentuojame akcentuojamas ir energetikos e, infrastruktūrų decentralizavimas šiuo metu. Priešingai nei buvo anksčiau. Anksčiau mūsų tinklai ir visa infrastruktūra buvo labai centralizuota, taigi šiandien siekiame e, decentralizavimo, decentralizuoto valdymo. vartotojai tuo pačiu yra ir svarbus energetikos sektoriaus veikėjai, nes jie atsakingi už energijos taupimą. Pranešime yra pateikta daug kriterijų 24 ir 25 punkte. Mes stengiamės sukurti kriterijus, pagal kuriuos būtų galima prioritarizuoti, atsiprašau, prioritizuoti projektus. Manau, kad čia pateikiami kriterijai yra labai aiškus, jūs juos rasite pranešime. Noriu atkreipti kolegių ir kolegų dėmesį į tai, kad šis aspektas yra labai svarbus šiame pranešime. Taip pat turiu pasakyti, kad įvairios iniciatyvos, kuriomis siekiama numatyti kriterijus, buvo sukurtos kartu su įvairiais, įvairiomis suinteresuotomis šalimis. Buvo stengiamasi panaikinti energetikos Baltasias salas, buvo bandoma atsižvelgti į gamintojų interesus, vartotojų poreikius. Ir tai yra taip pat svarbi pranešimo dalis. Aš tikiuosi, kad kolegės ir kolegos parems e, mano idėją. Svarbus klausimas yra leidimų suteikimo procedūros. Apie tai taip pat buvo kalbėta su vakar viešėjusiais ekspertais. Jų pranešimuose teko išgirsti e, kai kurių minčių, kurios e, yra ir šiame pranešime. Buvo kalbama apie tai, kad reikia numatyti leidimų suteikimo procedūrą, kuri būtų suvienodinta visose ES e, valstybėse narėse. Taip pat reikia stengtis, kad šios procedūros būtų kuo trumpesnės. Galvojama, kad reikėtų numatyti tam tikrą instituciją ar agentūrą, kuri priimtų arba kuri reguliuotų e, šias procedūras ir kuri konsultuotų suinteresuotasias šalis visais klausimais, pradedant nuo klausimų susijusių su planavimo laikotarpiu. Reikia stengtis, kad nuo pat pradžių į projektų plėtojimą būtų įtraukta ir pilietinė visuomenė, kad ji dalyvautų diskusijoje. Tokiu būdu sustiprinsime pasitikėjimą, nes, aišku, piliečiai gali blokuoti svarbes iniciatyvas, kaip rodo patirtis. turime numatyti ir kompensavimo mechanizmus visų pirma gyventojams ir verslininkams. Turime užtikrinti, kad gyventojai nenukentėtų, kai yra įgyvendinami infrastruktūros plėtros projektai. Ekspertai vakar taip pat kalbėjo šiomis temomis e, ir kai kurios mintys taip pat vėlgi yra šiame pranešime. Rinkos aspektas taip pat svarbus ir jis tiesiogiai susijęs su skaidriais tarifais. Reikia kurti labai stabilę reguliavimo bazę, pagal kurią būtų galima nustatyti skaidrius tarifus. Dažnai įmonės įgyvendindamos e, projektus e, nereikalauja valstybės paramos, tačiau joms reikia užtikrinti teisinį saugumą. E, tada įmonėms bus daug paprasčiau pritraukti privataus sektoriaus investicijas, jei bus tinkama teisinė bazė. Vertinant Japonijoje įvykusią katastrofą, kurią komisijos narys įvardijo kaip apokaliptinę, e, biblinę e, katastrofą. E, taigi tos katastrofos akivaizdoje mūsų pranešimas įgavo ypatingos svarbos. Mielas kolegės, mėly kolegos. Šis e, įvykis Japonijoje yra ir permainų ženklas. Ir šis pranešimas būtent todėl yra labai svarbus. Noriu padėkoti visiems šešėliniams pranešėjams, šešėliniams pranešėjams, visoms kolegiams ir kolegoms, kurie kreipėsi į mane, teikdami savo pasiūlymus. Ačiū pirmininkė. Ačiū labai. 13 kolegų nori paklausti. 10 valandą turime pereiti prie kito darbo tvarkės punkto, priešingų atveju nespėsime. Tai reiškia dvi minutės e, kiekvienam kalbančiajam. Iš anksto dėkoju ir pirmiausia suteiksiu žodį šešėliniam pranešėjui, ponui Karinč. Ačiū labai, ponė pirmininkė, ačiū kolegos, ačiū pranešėjui. Įdomu, kad šios. Įdomu, kad mes. Uh diskutuojame šiandien, kai e, ką tik pateikti pakeitimai, turiu pasakyti, kad daugumas iš jų iš esmės nekeičia pranešimo, bet tik tai truputėlį pakoreguoja ar tiksliau sustiguoja tą pranešimų tekstą. Pakartosiu tai, ką ir e, vakar girdėjome, vakar per klausimus, kai pasisakinėjo pakviesti ekspertai. Ir ne vienas kalbėdamas e, nepaminėjo labai svarbaus dalyko, tai yra bendrosios rinkos, kuri ir turėtų būti mūsų tikslas, kai kuriame bendrą tinklą. Mes turėtume kurti tą bendrą rinką ir siekti naudos vartotojams, didindami konkurenciją. Ir turime sukurti tokią atmosferą, kuri viliotų privačias kompanijas investuoti į infrastruktūrą. Tad kai kurie pakeitimai, kuriuos aš pateikinėjau, e, bando atsižvelgti į tas problemas. Aš manau, kad tuos dalykus turėtume truputį labiau akcentuoti pranešime, kad komisija e, gavusi juos pateiktų teisėkuros pasiūlymą, kuriame labai aiškiai atsispindėtų tas aiškus tikslas visam projektui. Ne. Į smulkmenas, ko gero, turėsime leistis po to, kai bus jau pateikti visi pakeitimai. Muchas gracias, presidente. En primer lugar, enhorabuena nu-, nuevamente al señor. Pone Madurel. Ačiū pirmininkė. Na, dar kartą Sveikinu pranešėją, pona Wagnerį, parengusi platų dokumentą, iš principo remiu jo pasiūlymus ir sutinku su to, ką jis pasakė savo pasisakymo pradžioj. Pranešimas iš tikrųjų dabar po įvykių Japonijoje tampa dar aktualesniu. Aš e, keletą dalykų norėčiau pasakyti, kurie yra aktualūs mano frakcijai. Mes turime pakeitimą, kuris susijęs su uh, tikslu pasiekti 10 procentų tarpusavio jungčių gebėjimus. Uh, Ir kalbant apie atsinaujinančios energetikos panaudojimą, šitas tikslas šiek tiek kelia nuostabos. Na, bet po to, kas įvyko pereitų metų e, birželio mėnesį ir per klausimus vakar buvo paminėta, tai uh, E, aiškiai matome, kad trūksta tam tikros europinės vizijos. Ir kad ji būtų ta vizija, tai reikėtų komisijai suteikti e, tam tikrą lyderio vaidmenį, kad ji pažvelgtų, ar tie 10 procentų yra pasiekime ar ne, ir jeigu ne, tai kad ji turėtų aktyviau veikti. E, mano frakcija pritarė E, idėjai pasinaudoti obligacijomis, kai kalbama apie galimą finansavimą projektų. Taip pat yra galimybė apmokestinti anglės išlakas. Žvelgiant į padėtį, kur Europa bus 2050 e, metais, tai e, Aš norėčiau pabrėžti bandomųjų projektų e, pietų ir rytų Europoje svarbą. Baigdama norėčiau padėkoti pranešėjai, kad jis labai e, atvirai žvelgia į šią problemą ir pateikė gerą pranešimo projektą. All, uh, to congratulate Mr. Sosa Wagner for the balanced and comprehensive report. Pone Polen, E, visų pirma, sveikinu poną Valnerį, parengusi gerą pranešimą, remiu jo užimtą poziciją. Kai kalbam apie infrastruktūrą, e, investicijas ir planavimą, e, galvojame apie 2050 metus. Dabar, kai komisija pateikė savo planą, kitiems metams, mes turime užtikrinti, kad būtų mm, stipri sąsaja. Sąsaja tarp e, mūsų visų tikslų - 2020 strategija, 50 e, e, veiksmų planas ir taip toliau. Yra ir dar kitokių klimato kaitos ir energetikos tiekimo pakankamumo tikslų ir taip toliau. Ir tarpusavėje jie kartais nedėra. E, kalbant apie investicijas, e, galima taip pat surasti argumentų, kurie paremtų privačios ir viešosios partnerystės panaudojimą, investuojant projektus. Tas pats pasakytina taip pat apie galimą obligacijų panaudojimą, e, nes tai būtų papildomas e, investicijų šaltinis. Mes turėtume taip pat e, geriau apmastyti infrastruktūros nusavybės problemą. E, ypač ten, e, užtikrinant, kad būtų tie tinklai tinkamai valdomi ir kad nebūtų užsienio netinkamos įtakos jų valdymui. Čia mums reikalingi tam tikri e, saugikliai, ypač kai kalbama apie prieigą prie e, viešųjų finansų. Na, o kalbant, kalbant apie E, projektus, kurie svarbus Europai, e, reikia atsižvelgti į jų vietą tam tikroje projektų hierarchijoje. Ir būtent konkurencijos jėgos čia turėtų būti veiksnys, kuris nulemtų viešai finansavimą. Dėkui. Euh, Pono Žado. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjui, dėkoju jam už tą metodą, kurį jis pasirinko esančioms aplinkybėms. Man skirtos dvi minutės ir kai laiko taip mažai, paprastai linkstama koncentruotis į neigiamus dalykus. Turiu pasakyti, kad energetikos infrastruktūroje labai svarbi hierarchija. Pranešime kalbama apie energijos taupimą, kalbama apie pažangius tikslus, tinklus ir žinoma, mes tik, tikrai pritariu minčiai, kad reikia labiau integruoti atsinaujinančius energijos šaltinius. Nes kalbant apie dešimties metų planus, būtent šis aspektas yra silpnas. Dėkoju pranešėjui už tai, kad jis kalba apie CO2 nutekėjimą. Paprastai, kai yra sukūriamos jungtis tarp ES ir trečiųjų šalių, atsiranda CO2 nutekėjimo rizika. Aš e, noriu paprašyti komisijos, kaip galima greičiau išnagrinėti šią riziką ir pateikti reikiamų pasiūlymų. Ir dar vienas teigiamas dalykas. Tai yra Europinio intereso projektų kriterijai. Manau, kad pasirinktas geras metodas. Manau, kad reikia suteikti galimybę prioritetus įgyventinti visiems suinteresuotėsiems asmenims Europoje. Kodėl mes, mes dabar kalbame apie skalūno dujas, tačiau dar nėra pakankamai gebėjimų panaudoti tas dujas. Toliau e, CO2 surinkimas ir saugojimas. Manau, kad komisija turėtų įvertinti dabar įgyvendinamus projektus. Toliau naujos infrastruktūros e, kūrimo leidimų suteikimo procesais. Manau, kad to reikėtų imtis tik surengus tinkamas viešasias diskusijas ir apžvelgus aplinkos apsaugos aspektus. Yra taip pat e, kalbama apie tai, kad kai kurie projektai vėluoja, reikėtų pasigilinti to priežastį. Ačiū, panas Šimanskis. Ačiū labai. Manau, kad e, šis projektas yra geras, tai yra tarsi parlamento atsakas į komisijos komunikatą. Vienas dalykas, kurio pasigendu, tai gilesnio įvairinimo aspekto pabrėžimas. Europos Sąjunga nėra skurdi ir mes galėtume panaudoti ir viešai finansavimą, tačiau turime tai daryti labai apgalvotai. Jo labiau, kad kuriama ES pridėtinė vertė. Kai kuriais atvejais e, rinkos finansavimas yra nepakankamas. Noriu pabrėžti, kad tas įvairinimas yra būtinas. Turime ieškoti naujų energijos šaltinių. Aišku, mes nerasime to aukso vidurio ir negalėsime labai objektyviai pasakyti, e, kurios investicijos turi būti iš valstybių biudžeto, iš ES biudžeto, kurios iš viešojo sektoriaus. E, Ačiū labai. Dabar ponas Gurik. Köszönöm a szót, elnök úr, és e, én is gratulálni szeretnék a jelentéstevének a kiegyensúlyt. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti pranešėjui už puikų pranešimo projektą kuriame atsispindi mintys, kurias išgirdome ir vakar iš ekspertų. Tonas gan optimistiškas. Mes per pastaruosius mėnesius turime susitarti dėl vidutinio laikotarpio ir ilgalaikės perspektyvos. Turime nutarti, koks turėtų būti mūsų energetikos sektorius ir kaip turėtų būti plėtojama energetikos infrastruktūra. Teikiau pakeitimų ir yra daug sričių, e, kuriuose infrastruktūra nėra pakankama, ypač vidurio ir rytų Europos šalis priklausomos nuo Rusijos dujų. Patirtis rodo, kad reikia kurti naują šiaurės pietų energetikos ašį. Kitas dalykas Neturi būti išleistas ne vienas euras, kol nėra patikrinta, ar tinkamai įgyvendinami ES teisės aktai. Ponas Šimanskis kalbėjo apie tai, kad reikia investuoti ten, kur tikrai būtina. Leidimų suteikimo procedūros Ekspertai vakar kalbėjo apie leidimų suteikimo procedūras. Dažnai prireikia dešimtmečio, kol gaunamas leidimas. Tai yra kliūtis. Turime ieškoti finansavimo iš ES biudžeto, tačiau dalį investicijų reikia surinkti iš rinkų. Ačiū, panas Girekas. Ne. Ačiū labai. Šiame pranešime kalbama apie įsipareigojimus, kuriuos jau turėjome įgyvendinti. Tai yra ekologija, konkurencingumo užtikrinimas, solidarumas ir taip toliau. Vi, negalime visko paremti rinkos vaidmeniu. Turime kurti bendrąją infrastruktūros rinką. Aš netikiu, kad taip įvyks. Tiesa, jei taip įvyktų, tai mm, tikrai būtų gerai. Tačiau ko mums dabar reikia, tai yra bendro pobūdžio vizija. Turiu keletą esminių pastabų. Pirmiausia, penktasis punktas kalbama čia apie strateginį planavimą. Uh, E, kalbama apie tai, kad reikia plėtoti infrastruktūrą tarp ES ir trečiųjų šalių. Aš nesutinku su tokia mintimi, nes e, e, tai gali padidinti anglės junginių nutekėjimo grėsmę. Negalime įsivaizduoti ES infrastruktūros, kuri būtų izoliuota nuo trečiųjų šalių. Tai yra tikrai nesąmonė. Turime suderinti infrastruktūros, e, infra, visą infrastruktūrą su PPO reikalavimais. Reikia atsižvelgti į tai, kad ES e, valstybėse narėse skiriasi klimatas. E, turime pasinaudoti vėjo energiją šiaurės šalyse, čia reikia plėsti infrastruktūrą, Tačiau e, galime pasinaudoti ne tik Šiaurės jūros, tačiau ir Baltijos jūros resursais. Apie tai buvo kalbėta ir vakar. Pone Kavalio. Ačiū, pirmininkė. Noriu padėkoti kolegai e, už jo pranešimą. Pranešimas tikrai svarbus. Norėčiau dabar pateikti porą pastabų. Visų pirma, Pirėnų pusėsalio dujų infrastruktūros panaudojimas, gaunant e, energiją ir ją saugant visame Pirėnų pusiausalėje. Taip pat e, reikėtų neužmiršti ir suskistintų dujų terminalų, reikia taip pat e, stiprinti ir dujų sistemos jungtis pietvakariuose. Mes, e, aš taip pat džiaugiuosi tuo, kad yra paminėtas požeminis dujų saugojimas, užtikrinant energijos apsirūpinimą energiją ir apsaugant Europos rinką. Pranešime Taip pat kalbama apie energijos, energetikos požiūrių izoliuotas šalis, tačiau reikėtų paminėti ir geografiškai izoliuotas šalis. Europoje yra keletas m, mm, salų pietuose, turiu galvoje Kanarų salas, taip pat Prancūzijos atokius regionus. Jų reikalavimai dėl energetikos infrastruktūros yra ypatingi ir manau, kad tai taip pat reikėtų paminėti pranešime. O šiaip e, pranešimas e, man tikrai patinka. Ačiū. Ponas Vanistarojus, ačiū labai. E, turiu pasakyti, kad e, tikrai e, laiku svarstome šią temą. Turime pabrėžti ir valstybės sektoriaus atsakomybę ir turime pereiti nuo žodžių prie darbų. Vakar buvo kalbama apie Vokietiją, Niderlandus, šios šalis e, stengiasi dviemis trečdaliais sutrumpinti egzistuojančias procedūras. Buvo kalbama apie šiaurės vakarų Europos šalis. Noriu paklausti, kas investuos į vėjo jėgainių parkus? Šios infrastruktūros plėtra yra prioritetinė. Tačiau e, kas bus atsakingas už tą plėtrą? Rinkos? Kalbant apie projektų obligacijų išleidimą, manau, kad turime numatyti griežtesnius ir aiškesnius kriterijus, nes e, turime pasimokyti iš praeities klaidų. Manau, kad kad e, projektų obligacijos turi numatyti visais atvejais, kai yra įgyvendinami tarpvalstybiniai projektai. Buvo kalbama ir apie įvairių rinkų regionas, regionus apie Šiaurės jūros, Baltijos jūros regionus ir kitus. Manau, kad šie regionai turi aiškiau bendradarbiauti. Pone Tikau. Domnule președinte, vreau și eu să îl felicit pe domnul Susan Wagner pentru Ačiū pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Wagnerį, prengusi tokį išsamų pranešimą. Noriu akcentuoti tų vadinamųjų pažangiųjų tinklų svarbą ir energijos taupaus naudojimo svarbą. Iš tikrųjų, miestų tinklai turėtų būti labiau akcentuojami šiame pranešime ir ypač jų modernizavimas. Kalbu apie centrinio šildymo sistemas e, Europos miestuose. E, daugelie jų tie tinklai jau pasenę ir ten reikia daug investicijų. Taip pat norėčiau labiau e, akcentuoti šiame pranešime energetinio solidarumo principą. Labai svarbu, kad energija būtų tiekiama visiems Europos piliečiams prieinama kaina. Dar vienas dalykas, kurio gal nelabai supratau šiame pranešime, yra penktame punkte. Gal reiktų prie jo truputį grįžti ir pasiaiškinti. Taip pat norėčiau, kad būtų labiau akcentuojamas, e, akcentuojama Jodosios jūros e, regiono svarba ir to pietinio koridoriaus svarba. Na ir grįžtant e, prie tų pažangių tinklų reikėtų gal prisiminti ir e, elektromobilių ateitį. Na ir turbūt reikėtų labiau sustelti ties regioninių ir vietos lygmenių. Kalbama čia ir apie pažangius miestus, energetikos taupų naudojimą. Visą tai, manyčiau, galima būtų dar aiškiau pabrėžti. Ir aš manau, kad vis tik reikėtų mums nusistatyti 2013, o ne 2014 metų terminą, nes tai geriau atitiktų finansinių perspektyvų laikotarpius. Panas Vidal Kvadro. Dėkoju. Pirmiausia, kaip ir kolegos, norėčiau pasveikinti profesorių Vagnerį parengusi labai puikų pranešimą E, jis iš tikrųjų pademonstravo tai, ką reikia demonstruoti Europos politikoje. Puikiai subalansuotą tekstą parengė, kuris yra labai aiškus ir išsamus. Na, o siekdamas pakeipę parengtą pranešimą, aš pats parengiau dar keletą pakeitimų draugė su Kristin Karens, e, kuri yra šešėlinė pranešėja. Ir e, tuos pakeitimus mes sugrupavome į kelias tokias grupės. Pirmoji yra susijusi su energetikos taupiu vartojimu arba efektyvumu. Mes manome, kad e, čia atsiveria gera proga verslui ir konkurencijai pasireikšti. Ir tai sumažintų investicijų poreikį energetika turėtų būti inovacijų ir mūsų tinklų tobulinimo varmoji jėga. E, mūsų energetikos šaltinių krepšelėje taip pat turi atsirasti daugiau atsinaujinančios energetikos. E, dar viena pakeitimų grupė yra susijusi su e, Europinės svarbos projektais Mes pritarėme tam, kas yra siūloma, tačiau ES nėra vienalytė. Skiriasi poreikiai, situacija ir todėl reikia tą energetikos politiką lankščiai taikyti. Ir e, kalbant apie tas kriterijus, reikėtų dar e, juos truputėlį patobulinti. Na, o kalbant apie leidimų išdavimo procedūras, aš pats esu šiek tiek skeptiškai nusiteikęs, kai kalbama apie galimybę nustatyti kažkokias griežtas tų procedūrų laiko ribas. Nemanau, kad komisija čia galėtų daryti kažkokį poveikį valstybėms narėms, kad jos keistų savo administracinės procedūras. Manau, kad yra visai realistiška leisti komisijai e, pasinaudoti 194 straipsnių sutartyje, kad pradėtų e, pažeidimų procedūrą praėjus bent jau kokiems penkiems metams. Bet kuriuo atveju sveikinu dar kartą pranešėją ir savaime suprantama stengsiuosi prisidėti prie šio darbo sėkmės, kiek tik tai mano jėgos leis. Pone De Castillo, Ačiū. Pirmininkė, norėčiau pasveikinti pranešėją, kurį jau sveikino ir kiti kolegos. Jis parengė labai įdomų pranešimo projektą ir manau, kad remdamėsi šiuo pranešimu galime dirbti toliau, bandyti įtraukti į jį kai kurios pakeitimus. Pavyzdžiui, ponas Karins minėjo tai, kad kai ką pranešime reikėtų patikslinti, kad pranešimas būtų tikslesnis. Mes, kalbėdami apie energetikos infrastruktūrą, turime kalbėti apie įvairius e, infrastruktūros tipus. Visų pirma, energijos perdavimo tinklai ir energijos paskirstimo e, tinklai. Ir kalbant apie perdavimo tinklus, labai svarbu pasinaudoti pažangiomis e, technologijomis, atsižvelgti į įvairius aspektus. Jeigu nėra išspręsta energijos perdavimo problema, tai iš esmės neįmanoma efektyviai panaudoti energijos. Todėl čia labai svarbus pažangus tinklai, pažangus paskirstimo tinklai. Būtina integruoti atsinaujinčius energijos šaltinius, būtina kalbėti apie elektromobilius. Ir norint pasiekti šių tikslų, reikia, kad paskirstimo tinklai būtų patys pažangiausi, kad juose būtų naudojamos pačios naujausios technologijos. Čia labai svarbu e, atsižvelgti ir į informacijos ir ryšių tinklus. Komisija turi būti atsakinga už visą šį darbą. Be to, tuo pačiu metu komisija turi kurti ir transporto infrastruktūrą, perdavimo infrastruktūrą ir pažangius tinklus. Komisija visą tai supranta, bet manau, kad tai reikėtų dar labiau akcentuoti. Todėl aš pateiksiu pakeitimą, kuriame bus kalbama apie didelio masto projektų įgyvendinimą, e, apie tokių tinklų mm, sąnaudų ir efektyvumo analizę. Jeigu bus sukurti pažangus tinklai, tada bus pritrauktos investicijos. Ir žinoma, visą analizę reikia atlikti iki 2011 metų pabaigos. Taigi dar kartą sveikinu poną Sosa Wagner. Ponas Macaros. Macados. Ačiū pirmininkė. Ponas Soza Wagneris par, parengė puikų pranešimą, kurio svarba ir aktualumas e, mūsų patiriamoje krizėje tik sustiprėja. Turime plėsti savo energetikos infrastruktūrą, turime žvelgti į ateitį ir šiame pranešime turėtų būti suformuluotos ateities vizijos. Pasigėdau didesnio dėmesio dujų infrastruktūrai šiame pranešime. Turime nepamiršti 2008 metų dujų krizės, pranešimą tuomet rengė kolega Vidal Kvadras. Būtent krizės akivaizdoje parengiami geriausi pranešimai. Nepamirškime praeities pamokų. Turime kreiptis į valstybės nares, kurios dar nepakankamai įgyvendina kai kuriuos ES teisės aktus. Pirmiausia, turime kreiptis į rytų ir vidurio Europos e, valstybės, kurios yra priklausomos nuo Rusijos dujų. Ten turi būti plečiama infrastruktūra. Sulaukime teigiamų ženklų, jau yra kuriamos naujos energetikos jungtys, kaip pavyzdžiui, tarp Slovakijos e, ir. Vengrijos. Turime teikti bendradarbiavimo e, pasiūlymus valstybėms narėms. Pone Vol. Labai sveikinu šį pranešimą, tikrai jį remiu. Tie pakeitimai, kuriuos aš pateikiau, nekeičia pranešimo esmės, tiesiog išplečia kai kurias pranešimo dalis ypač norėčiau daugiau pakalbėti apie energiją, energijos efektyvumą ir poreikio e, valdymą planuojant tiekimą. Kitas dalykas - pažangus skaitikliai. Manau, svarbu reikalauti, kad e, tie pažangų skaitikliai duotų naudos vartotojams, galutiniams vartotojams. Taigi reikia užtikrinti, kad e, tuose pažangiuose skaitikliuose būtų ekranai ir kad jais būtų galima kontroliuoti šildymą pastatų viduje. Ir labai svarbu, kad e, įmonės nepradėtų dėkti tų pažangių skaitiklių dar prieš įsigaliojant taisyklėms. Bet iš esmės aš tikrai pritariu pranešimo esmiai. Ačiū, ponas Sodį. Ačiū, pirmininkė. Sveikinu pranešėją. žinoma, svarbu infrastruktūros klausimą nagrinėti politinių požiūrių. Tačiau kas yra energetikos infrastruktūra? Nes man atrodo, kad mes čia kalbame apie daugiau apie transeuropinius tinklus, o ne kažką kitą, o kaip yra su atominės energijos e, tinklais, apie juos nėra užsimenama. Taip pat norėčiau paklausti pranešėjo nuomonės apie intelektinės nusavybės teisės. Kam priklauso tie tinklai? Ar neturėtume pagalvoti apie didelę Europos įmonę, kuriai priklausytų ta infrastruktūra ir kuri būtų atsakinga už investicijas? Manau, kad E, konkurencija yra geras dalykas, įteigiamai veikia kainas, kurias moka vartotojai, bet nemanau, kad tai yra tinkamai e, kontroliuojama. Taigi, nusavybės klausimas, nusavybės teisė yra labai svarbus dalykai, kam priklauso infrastruktūra ir kaip mes galime užtikrinti, garantuoti Europos piliečiams, kad e, infrastruktūros savininkai ką gins valstybė. Ar ne, mūsų nenusipirks Gazpromas ar kokia nors kita įmonė. Taigi reikėtų pagalvoti, kaip spręsti ir tas sudėtingas problemas, kurios buvo paminėtos vakar. Ačiū, dabar norėčiau suteikti žodį komisijai. Nežinau, kas šiandien atvykęs į mūsų posėdį, tačiau žodis jums. Much, uh, Chairman, and, um... Ačiū, pirmininkė. Ir aš norėčiau pasveikinti pranešėją, poną Sosa Wagner, kuris atliko tikrai puikų darbą. Aiškinant visas problemas, iššūkius, su kuriais susidurėme, kalbėdami apie infrastruktūrą ir tran, ener, transeuropinius energijos tinklus, labai naudingi buvo vakarykščiai klausimai buvo kalbama apie tai, kas paminėta ir pranešime. Aš dabar norėčiau pateikti keletą pastabų. Visų pirma, europinės svarbos projektų apibrėžimas. Mes norėtume turėti projektų sąrašą kuris būtų re, grindžiamas e, anksčiau sutartais prioritetais. Čia, žinoma, reikia skaidrumo ir mm, aiškiai apibrieštų kriterijų, kad galėtume nustatyti prioritetus. Mes šiuo metu bendradarbiaujame su e, perdavimo e, tinklų operatoriais, jie yra mm, tinklų savininkai ir taip pat su nacionalinėmis reguliavimo agentūromis. E, E, stengiamės parengti pasiūlymus dėl e, elektros ir dujų tinklų kriterijų. Manau, svarbu pabrėžti, kad e, reikės atsižvelgti į visus dalykus, kurie čia buvo paminėti. Kaip sakė ponas Karins, labai svarbi yra rinkos integracija, kad būtų baigta kurti vidaus rinką. Ir akivaizdu, kad infrastruktūra yra rinkos integravimo pagrindas. Toliau e, apsirūpinimo energija užtikrinimas. E, apie tai nėra paminėta, bet tai minėjo keletas komiteto narių. E, apsirūpinimo energija užtikrinimas yra labai svarbus dalykas, jį reikia atsižvelgti atsižvelgti, kuriant naują infrastruktūrą, į, nes tai iš dalies galės padėti išspręsti vadinamojo energijos salų m, mm, problemą, turiu galvoje ir Baltijos šalis, ir kitas e, vidurio ir Europos šalis. Reikėtų pagalvoti, kokio tipo infrastruktūros ten reikia. Ir galiu patikinti tuos, kurie būkštauja, kad ir toliau liks energijos salomis, noriu nuraminti, galiu pasakyti, kad mes labai rimtai stengiamės spręsti Baltijos šalių problemas. Mes taip pat jau e, rengiame ir Šiaurės jūros tinklą. Bandome įvardyti visas problemas, kurias reikėtų ten spręsti. Taip pat pradėjome kurti ir šiaurės pietų jungtis. Jos sujungs Lenkiją, Čekiją, Bulgariją, Rumuniją ir Kroatija. Taip pat galvo, gal, taigi galvojame, kaip Baltijos jūrą būtų galima sujungti su Adrijos jūra. Turiu pasakyti, kad darbai vyksta greičiau nei mano komiteto nariai ir tai yra gera žinia. Tikrai matome labai daug pasiryžimo, suinteresuotojų asmenų pasiryžimo dirbti su Europos europinės svarbos projektais, kad būtų integruota rinka ir kad būtų užtikrintas apsirūpinimas energija. Tai yra gera žinia. Žinoma, reikia pasigilinti ir problemas, tų problemų yra. Vakar buvo aiškiai įvardyta, kad labai svarbi problema yra leidimų suteikimas. Dešimties metų laikotarpis leidimui gauti tikrai yra neprimtinas. Bet čia mums reikia jūsų paramos reikėtų siekti, kad būtų nustatyti terminai. E, girdėjau, ką sakė ponas Kvadras, ką, Vidal Kvadras, ką jis siūlo. Taip pat e, pritarčiau ir vieno langelio sistemai. Galėtume taip pat pasiremti ir Niderlandų bei Vokietijos pavyzdžių, e, kaip sumažinti, sutrumpinti terminus. Žinoma, labai svarbu turėti ir tinkamą reguliavimo sistemą. Čia labai svarbus vaidmuo tenka nacionalinėms reguliavimo agentūroms. Reikėtų su jomis aptarti, kaip sukurti investicijoms palankę aplinką. Bet žinoma, kad čia prireiks ir europinių lėšų. Reikia gilintis ir inovatoriškus finansavimo priemonės. Dėl pažangių tinklų galiu pasakyti, kad komisija dabar baigė renkti komunikatą šiuo klausimu, jis bus pateiktas artimiausių metų ir jame bus nagrinėjami visi čia paminėti klausimai. Kai buvo pasakyta vakar, pažangus tinklai svarbus mm, ir paskirstimo pras, energijos paskirstimo prasme ir taip pat energijos taupimo prasme. Taigi labai ačiū vis, jums visiems už darbą, už visus pasisakymus. Jie bus labai svarbus rengiant teisėkūros pasiūlymus, kurie bus pateikti metų pabaigoje. Saza Wagner, jūs norėtumėte tarti keletą žodžių, taip? Ačiū. Pirmiausia, noriu padėkoti visiems už malonės pastabas apie mano pranešimą. Trumpai sureaguosiu į klausimus, kurie konkrečiai man buvo adresuoti dėl anglies junginių nutekėjimo. Apie tai kalbama penktame punkte. Ir čia eina kalba apie ES ir trečiųjų šalių santykius. Vienintelis dalykas, ko mes čia prašome iš komisijos, tai atkreipti dėmesį į tas problemas, kurios kyla dėl šios problemos ir parengti tam tikrą mechanizmą, kuris leistų apskaičiuoti e, tuos nutekėjimus ir atitinkamai pakoreguoti direktyvą. Dabar kalbant apie pono Odį pastabas, jis visai teisus, kai kelia tinklų nuosavybės klausimus. Apie tai buvo kalbama taip pat ir per vakar dienos diskusijas. Bet e, valstybės narės kiekviena atskirai ir savotiškai reaguoja į šias problemas. Kartais bando diversifikuoti savo transportavimo mechanizmus, kartais kitaip. Per diskusiją buvo kalbėta ir apie kitas problemas - energetikos salas, rinkos efektyvumą, veiksmingumą. Aš manau, kai svarstysime pataisas, pakeitimus, turėsime gerą progą dar labiau plačiau padiski, padiskutuoti apie tai ir sugrįžti prie tų problemų. Taigi, ačiū Jums visiems ir tikrai tikiuosi Jūsų paramos. Dėkui. Labai ačiū. Pakeitimų pateikimo terminas kovo 17 diena 12 valanda. Balandžio 16 galbūt balsuosime e, komitete, o gegužę plenarinėme posėdėje. Perėsime prie kito darbo atvarkės e, punkto. Galimybių sumažinti išmetamų šiltame efektą sukeliančių dujų kiekį daugiau nei 20 procentų analizė ir anglės dioksido nutekėjimo rizikos vertinimas. Kolegė Romana Jordan Cizel yra pranešėja, tačiau jinai serga, todėl jos vietą užims ponia Kavaljo. Taigi žodis ponia Kavaljo. Much, chairman. um... Ačiū labai pirmininkė, ponia Kolegė paprašė mane ją pavaduoti, tai padarysiu su malonumu. Yra e, šioje nuomonėje pateikti penki svarbus punktai. Pirmiausia, pranešėja apibūdina situaciją, kokia yra šiandienos analizė, ar mes einame teisingų kelių, siekdami 20 procentų uh, tikslo ar ne. Taip pat kalbama apie 2050 metų tikslus. Kitas dalykas. Pranešėja ieško galimybių, kaip e, pasiekti daugiau nei 20 procentų. Tai yra energijos tausus naudojimas, e, prekybos taršos leidimai sistemos pasitelkimas ir kiti dalykai. Taip pat kalbama apie privalumus, kaip pasiekti didesnio nei numatyto 20 procentų tikslo. Tai būtų galima pasiekti, jei būtų sutelktos visos ES e, pastangos ir įvardyjama, mm, kuo tai būtų naudinga ES. E, taip pat yra e, pateikiami punktai susijęs su anglės dioksido nutekėjimo rizikos vertinimu. Čia kalbama apie anglės e, kainas, e, rinkos prognozes. Manau, kad e, prognozės yra perdėm optimistiškos. Pranešime taip pat kalbama apie tolesnės galimybės ir iššūkius. Pranešėja pabrėžia, kad turime kalbėti ne tik apie tikslus, tačiau ir apie priemonės, kurias pasitelkę galėsime pasiekti šių tikslų. Ir pagaliau e, pateikiamos praktinės priemonės padedančios pasiekti užsibrieštų tikslų. Pranešėja kviečia visus jūs į klausimą, kuris vyks rytoj nuo 9 iki 12.30 Jan 4Q1 posėdžio salėje. Atvyks ekspertai iš komisijos, mokslo atstovai ir pramonės atstovai. Ačiū. Ačiū labai, kad padėjote mums šiandien pavadavote kolegį, dabar e, žodis ponui Žado. Ačiū, ponė pirmininkė. Mūsų diskusija vyksta konstruktyvioje dvasioje. Aš tikrai tikiuosi, kad galėsime pasiekti gerų kompromisų Dabar jau žengėme šiek tiek toliau ir nebesakome, kad e, nusibrėžę ambicingų tikslų klimato kaitos rytyje mes sugriausime Europos pramonę. Jau yra parengta pakankamai daug pranešimų ir studijų, ir komisijos, ir ekspertų grupių, ir mokslo tyrimų centrų kurie tai paneigia. Ir dabar galime jau užimti labai tikroviškai ir atsakingą požiūrį į šią problemą. Ir tai leidžia mums pateikti visą virtinę pakeitimų šiam pranešimui. Pranešėja savo tekste kalba, kad našiausias būdas veikti toliau yra laikytis 20 procentų tikslo. Bet e, šis skaičius ne visai atitinka to, ką yra nuveikusi komisija ir ką siūlo ekspertai. Todėl mes manytume, kad reiktų tą ambicijų lygį šiek tiek kilstelėti. Pranešime taip pat sakoma, kad yra duomenų, jog dabartinė ES politika pati savaime prives prie pramonės įmonių perkelimo, perkelimo į kitas šalis. Bet tam pagrindimo jokio nėra. Nei komisija, nei kas kitas nėra pateikęs jokios informacijos, kurie galima būtų tokius teiginius pagrysti. Taigi, kai kalbam apie anglės junginių nutekėjimą, turime žvelgti labai konkrečiai į kiekvieną atskirą atveją. Jeigu įvardinsime, kad tam tikram sektoriui to nutekėjimų rizika didesnė, tai turėsime imtis ten atitinkamų veiksmų ir e, turime prisiderinti prie energetikos ir e, anglės junginių nutekėjimų tikrovės, realybės. Mums taip pat sakoma, kad e, verslui teks labai brangiai sumokėti už tuos nusistatytus ambicingus tikslus. Tarkim, e, yra duomenų, kad Acelor Metal e, metalo įmonė kuri bando laikytis klimato kaitos tikslų, ne tik, kad nepralošė, bet ir išlošė iš mūsų klimato kaitos politikos. Na ir pagaliau turime prisidėti prie to, kad būtų galima mūsų komitete surasti kompromisą. Taip yra tam tikrų sektorių, kuriems kyla rizika ir turime juos uh, saugoti, ginti, bet tuo pat metu turime suvokti, kada visa informacija, kurią turime apie savo ambicijas, tik tai prisidės prie mūsų vystimosi tiek ekonomiškai, tiek socialiai. Quero começar por dizer que concordo com os comentários que acabaram de ser feitos pelo colega Yannick. Ačiū, pirmininkė. Sutinku su kolega, kuris ką tik šnekėjo. Manau, kad dabar turime pagrindą geriems kompromisams pasiekti. Reikia į tuos dalykus žiūrėti konstruktyviai. Ir kai aš sakau konstruktyviai, tai turiu galvoj, kad uh, ne tik komisija ir taryba turi konstruktyvių pasiūlymų, teikti, bet ir mes iš parlamento turime tokį pat signalą siūsti. Jeigu iš tikrųjų norime įtakoti teisės aktus, kurie susiję su klimato kaita, tai turime atsižvelgti visą virtinę problemų. Todėl būtent čia mums ir reikia konstruktyvaus požiūrio siekiant kompromisų. Anksčiau mūsų posėdžiuose jau buvo minėta visa eilė visokiausių dokumentų. Yra dokumentas, kuris nubrėžia tam tikrus veiksmų planus iki 2050 metų, kai kalbama apie mažai anglies junginiais teršiančią ekonomiką. Ir man norėtųsi, kad kompromise, kuris bus pasiektas, e, tas dokumentas, jo mintis būtų atspindėtas. Taip pat daugiau, manau, reikėtų akcentuoti energijos tausų naudojimą. Toliau mes negalime veikti, tarsi nieko nebūtų atsitikę. Krizė tebesitęsia ir turime ginti savo pramonę Europoje, pramonės sektorių. Bet tai darydami turime atsižvelgti ir į tuos pokyčius, kurių prireiks kovojant su klimato kaita ir užtikrinant tvarų vystimasi. Nereikia čia man ir kartotis, visa tai yra aišku. Dar pirmininkaujant Prancūzijai 2008 metais e, Europos pramonė laisvanoriškai prisijėmė e, visą virtinę labai gerų įsipareigojimų ir e, prezidentas Sarkozy labai entuziastingai veikė šitoj srity ir parodė labai gerą pavyzdį. Taigi, kaip kolegos jau minėjo, turime gerą galimybę pasiekti tinkamą kompromisą, kuris leistų iš vienos pusės apginti pramonės sektorių ir iš kitos pusės pasiekti tuos tikslus, kuriuos užsibrėžėme. Ačiū labai, panas Matsadas. Europos Sąjunga nusprendė perimti lyderės vaidmenį kovoje su klimato kaita. Mes e, nusprendėme, kad e, jei pavyks, galėtume pasiekti ambicingesnio nei 20 procentų tikslo, galbūt 30 procentų tikslo. Tiesa, šio, šis tikslas e, daro didelį spaudimą tiek įmonėms, e, tiek valstybių biudžetams. Nepaisant to, ES e, labai ambicingai ketina kovoti su klimato kaita. Mes šiandien turime išanalizuoti visas galimybės, kaip galime pasiekti užsibrieštų tikslų. O jei tų tikslų pasiektume, tai teigiamai paveiktų mūsų pramonę. Turime ieškoti galimybių daugiau investuoti, turime keisti tuos pajėgumus, kuriuos turime. Uh, Šiandien jau aišku, kad e, šio ambicingo tikslo pasiekimas nekainuos tiek daug, e, kiek buvo manoma anksčiau. Todėl šiandien galvojame, kad galbūt galėtume pasiekti, e, kad iki 2020 metų sumažintume išmetamų teršalų kiekį iki, 20, iki 30 procentų. Turime renktis. Um, sistemų infrastruktūroje keitimui Paskutiniai įvykiai Japonijoje privertė ir valstybės nares permastyti e, savo energetikos strategijas. Turime stiprinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių. Taip pat mes visi žinome, kad Europos Sąjungos turimos priemonės nėra pakankamos, reikia bendradarbiauti ir tarptautinėje arenoje. Ponas Girekas. Dziękuję bardzo. Ačiū labai. Turiu pasakyti, kad ši nuomonė yra labai išsami ir joje nagrinėjama tema ir tikslas e, pasiduoda ir tam tikram lobizmui tiek Europos Sąjungoje, tiek Lenkijoje mes e, jaučiame klimato kaitos paketo poveikį. Kalbant apie e, šį nuomonės projektą, pirmiausia, e, turiu pastabą ketvirtajam punktui. Čia kalbama apie um, suvartojimo energijos kiekio sumažinimą iki 20 procentų, tačiau nebuvo tokio susitarimo. Uh, Mes kalbėjome apie energijos suvartojimo efektyvumo padidinimą, o ne apie suvartojimo sumažinimą. Tai yra du skirtingi dalykai. Antra, Aš taip pat manau, kad laikas pripažinti, kad jei norime iki 2020 metų pasiekti e, savo tikslus ir sumažinti teršalus iki 30 procentų, tai 16 straipsnėje reikia numatyti um, kriterijus naujai statomoms e, anglies jėgainėms, kad jos, e, jas statant būtų laikomasi anglies dioksido surinkimo ir saugojimo technologijų. Ačiū. Ačiū labai už Jūsų pastabas, Lena Ek. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau perduoti linkėjimus ir palinkėti pasveikti mūsų pranešėjai. Tikiuosi, jį greitai bus čia. Taip pat noriu padėkoti jai už jos bendradarbiavimą su mumis, kuris vyko prieš jai susirgant ir tik, tikiuosi, kad ir toliau taip pat bus dirbama su šio dosie. Man šis pranešimas atrodo gana pesimistiškas. Žvelgdama į neseniai paskelbtas ataskaitas, pavyzdžiui, Vokietijos vyriausybė Potsdamo institutui užsak, prieš 3-4 savaitės užsakė parengti studiją ir ta studija buvo gana optimistiška daugeliu požiūriu. Manau, kad mokslinių požiūrių šiame pranešime naudojami šaltiniai yra patikimi, institutas tikrai turi gerą reputaciją. Ir jeigu mes pritarėme tai analizai, kurią komunikate pateikė Koni Hedegord ir Oettingeris, turiu galvoje e, komunikatą apie energijos efektyvumą, matome, kad teršalų sumažinimas 20 procentų iki 20 metų nėra pakankamas. Tai reikštų, kad vėlesnių etapų sektoriai turės daugiau investuoti. Tuo pačiu metu e, pramonė prašo, kad e, ta kreivė būtų tiesi iki 50 metų. ir turiu pasakyti, kad New Electric neseniai paskelbė du dokumentus šio klausimu. Tuose dokumentuose pritariama tai analizai, kuri pateikta Hedegord komunikate. Galbūt tai kai ką stebina, tačiau iš esmės pramonė žino, kur sutelkti ugdyti techniniai gebėjimai ir mato čia galimybių. Žvelgiant į atskirų sektorių analizę, matome, kad automobilių sektoriuje, sunkvežimių sektoriuje vartotojai siekia įsigyti taupesnių transporto priemonių. Ta pati galiu pasakyti ir apie būsto sektorių. Čia yra ypatingų poslinkių. Ta pati galima pasakyti ir apie pastatus. Taigi rinkoje vyksta pokyčiai. Ir turiu pasakyti, kad dabar net ir krizės sąlygomis yra gana pigu investuoti ir tai yra dar vienas argumentas, kodėl turėtume siekti įgyvendinti savo tikslą. Dėl konkurencingumo. Šis klausimas tikrai svarbus, galvojant apie bendrą Europos pramonės konkurencingumą. Hedegord komunikate yra kalbama apie kapitalo investicijas Europoje ir tos investicijos lyginamos su investicijomis Kinijoje, Pietų Korejoje ir Indijoje. Naujausia statistika rodo, kad Europa, mm, Europos kapitalo investicijos yra 90 procentų, 19 procentų BVP, Kinijoje 48 procentai BVP. Manau, kad reikia didinti investicijas, norint priartėti prie 20 procentų tikslo, vėliau prie 30 procentų tikslo. Nes Europos padėtis palyginti su Kinija, Indija, kur investicijos yra 35 procentai ir daugiau, yra tikrai prasta, nes Europoje kapitalo investicijos siekia vos 19 procentų BVP. Žinoma, svarbu, svarbios ne tik išlaidos, ne tik sąnaudos, svarbus ir laikas. jų elektrik labai akivaizdžiai mums parodė, kokioje situacijoje esame. Dabar kyla pavojus, kad Europos energetikos rinka bus fragmentuota. Dabar reikia daugiau taisyklių energijos vidaus rinkoje, reikia daugiau standartų, daugiau bendrų veiksmų. Tačiau turiu pasakyti, kad dabar išgyvename labai pavojingą momentą, nes rinkos susiskaidimas, rinkos fragmentacija reiškia darbo vietų praradimą ir išaugusias išlaidas. Aš jau trumpai užsiminiau, kokia yra investicijų padėtis tarptautinių požiūrių. Manau, kad būtų įdomu pasigilinti ir Kinijos penkerių metų planą ir pažiūrėti, kas daroma šioje srityje. Kinija investuoja į naujas technologijas ir naujas rinkas. Mes tas investicijas vadiname investicijomis į žaliasias technologijas, bet Kinijai tai yra tiesiog investicijos į naujas technologijas ir jų investavimo mastai yra tikrai įspūdingi. Ir tikrai nesu tikra, ar Europos labai pavyks čia atlikti vadovaujantį vaidmenį. Mm, Kinija labai smarkiai padidino savo rinkos dalį nuo 0 iki 50 procentų, taip pat e, daroma pažanga ir saulės, ir vėjo energijos rytyje. Tai, ką vakar sakė komisijos narys Jotingeris, tikrai tampa dar svarbiau mums reikia būti lyderiams, investicijų lyderiams mm, žaliųjų technologijos rytyje, tačiau to nėra. Priemus sprendimus dėl priekybos teisių perkelimo, turiu pasakyti, kad taršos leidimų teisų perkelimo, turiu pasakyti, kad daug lėšų yra išaldyta ir daugeliu atveju taršos leidimus turinčios įmonės yra susirūpinusios dėl CO2 nutekėjimo. Manau, kad reikėtų pasižiūrėti, kokios įmonės čia dalyvauja, manau, kad jos gautas lėšas turėtų panaudoti investicijoms. O CO2 nutekėjimo pavojus būtų daug mažesnis, jeigu būtų sustiprinta priekybos taršos leidimais e, sistema, nes būtent šie leidimai sulaiko kai kurias įmonės Europoje. Šiuo klausimu tikrai mums reikėtų pamastyti. E, pritariu poniai Matėje, jis sakė, kad energijos efektyvumo klausimas yra labai svarbus. Mm, yra kalbama apie tam tikrus CO2 mokesčius prie vidaus rinkos sienų, bet norėčiau priminti diskusijas, kurios vyko nagrinėjant cheminių medžiagų direktyvą, REACH direktyvą. Vokietijos ir Junktinės karalystės vyriausybėms ši mintis labai patiko, tačiau uh, niekada nebuvo pateiktas toks pasiūlymas, kuris pasiteisintų praktiškai. Taigi aš nemanau, kad reikėtų didelio reguliavimo, reikėtų leisti veikti rinkos jėgoms. Dabar yra tinkamas laikas kažko rinktis, turim, kažko imtis, turime daug galimybių, galime užtikrinti Europos konkurencingumą ir pritariu kitų kitų šešėlinių pranešėjų nuomoniai, kad čia mums atsiveria tikrai daug galimybių. Pone Tikau. Ačiū labai, pane pirmininkė. Mulțumesc colegilor uh, și în special uh, doamnei raportor. Uh, consider că... Aš savo ruoštų taip pat norėčiau padėkoti kolegoms. Manau, kad labai svarbu kad mes mums pavyktų susitarti tarptautiniu mastu ir kad ne tik ES, tačiau ir visas pasaulis siektų bendrų tikslų. Tik tokiu būdu pasieksime pažangos. Svarbu sumažinti tiek anglės dioksido išlakas, tiek e, užtikrinti efektyvų energijos naudojimą gyvenamosiose namuose. Kol kas per mažai pastangų yra dedama informuojant visuomenę apie taupų energijos vartojimą savo gyvenamojoje aplinkoje. Todėl noriu paprašyti komisijos, kad ji numatytų reikiamas lėšas užtikrinančias pažangą šioje srityje, ypač kuriant pažangius miestus ir dėgiant pažangius tinklus. Būtų galima daugiau energijos gauti iš atsinaujinančių šaltinių. Tai yra ir ES prioritetas būtų galima sukurti tokį ES e, energijos tinklą, kuriuo būtų transportuojama energija iš skirtinguose regionuose gaunamos atsinaujinančių šaltinių e, energijos. Tokiu būdu sumažintume CO2 išlakas. Taigi noriu pabrėžti du dalykus. Efektyvus energijos naudojimas namų ūkiuose ir antra, efektyvus energijos naudojimas pramonėje. Turime skatinti ir elektravaromų automobilių naudojimą. Ačiū kolega Gruotė. Atleiskit, kad pavėlavau, tačiau šiandien vėlgi tokia išprotėjusi diena, kai ta pati tema nagrinėjama ir aplinkosaugos komitete, ir dar kitame komitete. 2008 e, metais mes e, patvirtinome klimato kaitos paketą. Užsibrėžėme iki 2020 metų sumažinti anglės išlakas 20 procentų. Ir jei prie to prisidėtų ir pasaulio valstybės, tai mums pasisektų pasiekti ir 30 procentų tikslo. Turime kalbėti apie taktikas, nes pasaulis nebūtinai pritarė Europai. Aš kreipiausi į Europos išorės veiksmų tarnybą. Manau, kad čia mums reikalinga ir ekologinė diplomatija. Manau, kad šioje srityje nepakankamai pastangų yra imtasi reikia kalbėti apie ekologinę diplomatiją, kurią propaguoti turėtų ir ponia Catherine Ashton. Klimato kaitos konferencijoje e, pavyko susitarti dėl svarbių tikslų. Kankūne mums pasisekė susitarti dėl 30. Manau, kad šį skaičių galėtume pakelti ir iki 40 arba 50 procentų. Manau, kad e, Šioje konferencijoje buvo susitarta dėl labai svarbių dalykų, e, tačiau neturėtume dabar nuleisti rankų, turėtume Beje, kaip minėjo ir komisijos narys e, Tingeris, e, turėtume daugiau energijos gauti iš atsinaujinančių šaltinių, turėtume užimti lyderio vaidmenį. Mes esame geri šioje srityje, tačiau neturime e, praleisti atsiveriančios sprogos, turime labai aiškiai suformuluoti tikslus, turime stengtis, kad 40 procentų visos energijos gautume iš atsinaujinančių šaltinių. Buvo kalbama apie um, taupų energijos vartojimą. Turėtume ne tik taupyti, turėtume efektyviau energiją vartoti. Čia taip pat turėtume numatyti konkrečius įsipareigojimus. Mūsų tikslai neturėtų būti neaiškus. Turime konkrečiai pasakyti, iki kada turi būti padaryti konkretūs veiksmai. Kalbant apie anglės dioksido nutekėjimą, čia taip pat turime kalbėti apie konkrečias priemonės. Mes susidurėme su netiesioginėmis išlaidomis tiek energijos gamybos srityje, tiek paskirstimo srityje. Ir dėl to prarandame e, konkurenc... konkurencijos privalumus. Tampame nekonkurencingi. Turime skirti daugiau laiko šioms diskusijoms ir plenarinėme e, posėdėje. Net turime tik mestelti, mėtytis šūkiais mes už 20 procentų, mes už 30 procentų. Diskusijos turi būti labai nuodugnios. Svarstant klimato kaitos teisės aktų paketą, tie, kurie dirbo Envi komitete, turėjo galimybę išsamei keistis nuomonėmis. Tačiau to neturėjo, e, to negalėjo padaryti kiti kolegos dirbę kituose komitetuose, tuo tarpu jie balsavo dėl to paketo. Manau, kad turime labai aiškiai susitarti, kokiu tempu mes norime eiti į priekį. Turime daugiau dėmesio skirti energijos gavybai iš atsinaujinančių energijos šaltinių. Komisijos narys kalbėjo apie 33 procentų tikslą iki 2020 metų. Manau, kad šitas tikslas yra pasiekiamas. Manau, kad siekdami gyvendinti strategiją Europa 2020 turėtume sukurti naujas darbo vietas, turėtume kalbėti apie naujas investicijas. Uh, Aš pats e, esu iš tokio regiono, kur beveik 50 tūkstančių darbuotojų mano regione dirba vėjo jėgainių parkuose, tai yra e, Šiaurės Vokietijos regionas. Ir e, turėtume siekti pažangos geriau išnaudodami vėjo išteklius. Turėtume eiti sparčiais žingsniais į priekį, formuodami labai ambicingą energetikos politiką. Turime e, prisimti visus įpareigojimus ir įgyvend, įdėkdami švarios plėtros mechanizmų technologijas. E, Aš pasisakyčiau už tai, kad mes kalbėtume ne apie tikslus, tačiau apie priemonės. Ir prisiminkime savo įsipareigojimus 2008 metais. Turime ieškoti partnerių tarptautinėje arenoje. Turime pasiekti 95 procentų tikslą. Tai yra reikalinga reikalingi konkretūs, griežti žingsniai. Turime galvoti, kokių politinių sprendimų reikia, kad tai pasiektume. Ir turime analizuoti ilgalaikę perspektyvą, turime numatyti, kur įmanomos galimos kliūtys ir jas pašalinti. Um, Turime labai rimtai vertinti anglės junginių nutekėjimo grėsmės. Ir ar tai bus 20 procentų, ar 25, ar 30, ne apie tai kalbame. Kalbame apie Europos kaip e, pramonės veikėjo vaidmenį. Dar daugiau kalbame apie mūsų planetos ateitį. Turime daugiau investuoti šioje srityje, nes tai yra tikslinga. Turime kurti darbo vietas, turime kurti gerovę o ne pamiršti kai kuriuos sektorius. Turime išsemti visus resursus. Aišku, savo tikslus mes pasiekime, tačiau iš bendros perspektyvos vertinant vis dėlto pasiekta nedaug. Aš labai e, džiaugiuosi, kad rytoj vyks svarbus klausimas šią temą. Tikiuosi, kad vėlgi visi kolegos susirinks ir galėsime diskutuoti šią temą. Ačiū. Ačiū labai. Būsiu nešališkas ir dabar noriu paklausti, kaip organizuoti klausimus taip, kad visiems užtektų laiko pasisakyti. Kalbant apie teisės aktų svarstymo fazę reikia numatyti e, laiką diskusijoms. Ponas Svoboda. Ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu labai trumpai. Pritariu ponui Grote, manau, kad šis komitetas turi nutarti, kaip galima pasiekti svarbių tikslų, nekeliant grėsmių kitiems sektoriams kai kuriuose pramonės srityse stengiamasi sumažinti CO2 išlakų kiekį, e, jei sieksime dar ambicingesnių tikslų, e, tai kels grėsmę kai kuriems e, pramonės sektoriams. Kita vertus, ne visos valstybės narės pasieks to paties tikslo. Galėtume kalbėti apie vidutines vertes, mažindami CO2 išlakas. Turime pasimokyti iš tragiškos situacijos Japonijoje. Manau, kad turėtume formuluoti ambicingesnius tikslus, e, didindami energijos e, gaunamos iš atsinaujinančių šaltinių dalį. Aš žinau, kad pirmininkas nusiteikęs labai kritiškai privalomųjų tikslų atžvilgių, tačiau e, manau, kad reikėtų vis dėlto kalbėti apie privalomus e, tikslus, kuriuos turėtų prisimti valstybės narės. siekdami aplinkosauginių tikslų turime nepamiršti ir grėsmių keliamų transporto ar užimtumo sektoriams. Tikiuosi, kad komisija pateiks teisėjų kuros pasiūlymą Dažnai iš transporto sektoriaus reikalaujama daug mažiau nei iš pramonės sektoriaus. Tai yra neteisinga. Tai norėjau pabrėžti ir pritariu kolegos gruotę mintims. Pone Hercog. Thank you, Chairman. Thank you, Chairman. I see... Ačiū pirmininkė. Aš manau, kad mūsų komitete beveik visi nariai pasisako už uh, išsikeltą tikslą iki 2020 metų ir taip pat e, remiu tą pirminį tikslą, kad tas tikslas e, <laughs> turėtų būti pasaulinis, e, ne vien tik tai europinis. Taigi reikia atlikti tai, ką užsibrėžėme ir laikytis principinės krypties. Mes turime, žinoma, ir siūsti signalą mūsų pramoniai, kad e, ji e, draugė su 500 milijonų e, žmonių gyvenančių Europoje ir su visais kitais turi žengti pažangos linkme. Šiandien nemažai čia buvo skaičių paminėta. E, Tarptautinė energetikos agentūra sako, kad elektros suvartojimas iki 2020 metų Europoje išauks maždaug 40 procentų. Taigi vienu procentu per metus turėtų tas augimas būti. pagal tą pateiktą analizę, tai vietoj iškastinio kūro panaudojimo energetikai e, labai padidės e, elektrinių automobilių panaudojimas. Dar vienas dalykas, kurį norėčiau paminėti. Matom, kad Europoje yra didžiuliai skirtumai, kai kurios šalis išsiveržia į priekį, e, atlieka savo namų darbas, e, kiti regionai, pavyzdžiui, mano pačios regionas labai atsilieka. Taigi daug nenuoseklumo ir skirtumų visoje Europoje. Nenorėčiau per daug politizuoti šio reikalo, bet jeigu per e, rinkimų kampaniją Vokietijoje nekalbėsite apie klimato kaitos tinkl, e, tikslus, tai rinkimus pralaimėsite. Bet e, mano regione atvirkščiai, jeigu kelsite šią problemą, tai pralaimėsite rinkimus. Aš manau, kad mums reikia dalintis pažangiausią patirtimi ir siekti, kad uh, požiūris visoje Europoje suvienodėtų. Kol kas kritinės masės nesame pasiekę. Taigi norėčiau, kad komisija ir Europos institucijos e, neužmirštų tų regionų, e, kurie atsilieka, yra ekonominių kitokių priežasčių, kodėl taip yra, bet tie žmonės neturėtų būti pamiršti. Na, o dabar mano mėgstamiausia tema Aš manau, kad e, bet kuriame darbe labai svarbus yra e, mažai e, aplinką teršiančių technologijų raštingumas. Taigi reikia pakankamai dėmesio skirti šiai problemai spręsti. Aš labai tikiuosi, kad mano regionas, kuris yra didelis, uh, pasivys kitus. Mes bandome tai daryti ir neturime nuleisti rankų. Dėkui. Ganz herzlichen Dank. Die Kommission ähm, ist auch anwesend und da ist. Dėkui, dabar mm, turime ir komisijos atstovų. Ponas Papantonija, žodis jums. Dėkuoju visų pirma, noriu padėkoti mm, pranešėjai, nors jos ir nėra, už labai vertingą pranešimą. Manau, kad yra visa virtinė elementų, kurie nepaprastai svarbus jame, ypač kai kalbame apie e, praktinius būdus ar praktinės priemonės pasiekti e, taupesnio energijos vartojimo. Ir e, savo komunikate komisija taip pat tai akcentavo. Mes tengiamės paskatinti diskusiją dėl šios problemos. Norėtume, kad Europos parlamentas pasvarsytų už ir prieš, kai kalbama apie ambicingesnius tikslus ir jų nustatymą. Manau, kad pranešime keliami labai svarbus klausimai ir jie taip pat atitinka tai, ką ir komisija sako, kalbėdama apie e, mažai teršiančios pramonės vystimo veiksmų planą. Mes turime pasiūlymų dėl e, veiksmų plano, kaip e, galima būtų kurti mažai teršiančias naujas technologijas. Pranešime taip pat kalbama ir apie e, novatoriškas finansavimo galimybės, e, e, kalbama apie būtinumą investuoti į Europos ūkį, ypatingai transporto ir kitus sektorius ir kaip ateities finansinėse perspektyvose tuos dalykus užtikrinti. Komisija taip pat mano, kad e, iš Europos parlamento bus tam tikrų nuorodų, kurie kryptimi žengti dar iki komisijai pateikiant pasiūlymus dėl naujosios finansų perspektyvos. E, pranešime taip pat e, akcentuojame, kad kol kas mes atsiliekame nuo energetikos tausojimo užsibrieštų tikslų. Dar porą papildomų pastabų norėčiau pateikti. E, kalbėjusiai tai taip pat minėjo. E, pirmoji susijusi su tarptautinėmis dėrybomis dėl klimato kaitos. Visi suvokiame, kad dabar padėtis, e, lygnant su dviem ar trim metais, kai priemėme klimato kaitos paketą, yra kitokia, tada visi uh, sutarėme dėl 20 procentų tikslo ir ėmėmės jį gyvendinti. Nuo to laiko kai kas pasikeitė, e, pasaulio lyderiai dabar pritarė, kad negalima leisti atšilimui didėti daugiau kaip dviem e, laipsniais. Na ir e, kitas dalykas, dabar jau didžiosios pasaulio valstybės taip pat prisėmė tam tikrų įsipareigojimų ir ėmėsi juos įgyvendinti. Ir tai e, įtakoja e, ir Kyoto protokolo įgyventinimo eigą ir padėtį lygnant su dviem ar trim, e, su, su padėtim prieš du ar tris metus. Bet jeigu pamany, pa, pa, pamastysite apie Kinijoje prisimtą penkmečio planą, tai matysime, kad jie sėkmingai jį įgyvendina. Na ir kita pastaba apie anglies junginių nutekėjimo problemą. Nemažai čia buvo jį minėta. Komisijai tai kelia susirūpinimą ir energetikos pakete mes ėmėmės žingsnių apginti daug energetikos vartojančias pramonės šakas nuo anglės junginių nutekėjimų rizikos priimta ir pasiūlyta priemonių, kurios dabar jau įgyvendinamos. E, apsispręsta dėl švarios plėtros mechanizmo taikymo ir visa tai atitinka priimta klimato kaitos ir energetikos paketus. Mes nuolat stebime esamą padėtį ir lyginant su ta, kuri buvo prieš keletą metų, e, ta padėtis pagerėjo. Viena iš priežasčių yra tai, ta, kad dabar matome, jog Kopenhagoje prisimtus įsipareigojimus kitos šalis pradėjo iš tikrųjų vykdyti. Antra vertus, pakito ir e, anglijas taršalų e, tonos kaina ir mes matome, kad ji dabar e, pakilo iki 16 eurų už toną, sumažėjo iki 16 eurų už toną. Taigi manome, kad e, e, tų priemonių, kurios e, mes ėmėmės, tos priemonės, kurios, kurių mes ėmėmės, yra veiksmingos. Dabar norėčiau tada suteikti žodį poniai Kavalijo, pranešėjos vardu pasakyti keletą žodžių. Dėkuoju pirmininkė, pasižymėjau visas pastabas, e, perduosiu jas pranešėjai, e, komiteto narių nuomonė apie energetikos e, tausų naudojimą, būtinybę atsižvelgti į pastaruosius įvykius, investicijas ir taip toliau. E, tai buvo labai įdomios pastabos visomis tomis temomis. Tačiau svarbiausia mūsų komiteto atsakomybė yra pažvelgti į pramonės vaidmenį ir svarbiausia į pramonės, kuri daug suvartoja energijos ir taip pat į anglės junginių tekėjimo rizikos problemą. E, komisijos atstovas minėjo apie visas pasiūlytas ir e, taikomas priemonės, tame tarpe švarios plėtros mechanizmą, bet to nepakanka. E, mano frakcijos, EPP frakcijos nuomonė tokia, kad užsibrieštų tik, užsibriežti tikslai turi būti susijęti su tais sprendimais, kuriuos siūlome pramonė. Mums reikia novatoriškų sprendimų, e, kad galima būtų atliepti, atsiliepti į daug energijos naudojančias pramonės poreikius. Mums reikia holistinio, horizon, e, horizontalaus požiūrio ir kai kalbame apie tarptautinės dėrybas, turime atsižvelgti taip pat į miškų ir aviacijos problemas, e, turime ieškoti sprendimų čia, nes tai gali būti e, atnešti pridėtinę vertę tarptautinėse dėrybose ir siekiant e, Europoje užsibrieštų tar, taršalų mažinimo tikslų. E, mes manome, kad kitas sustarimas nebus toks paprastas kaip kad Kyoto protokolas, jis bus daug sudėtingesnis, nes padėtis pasaulyje daug sudėtingesnė, nepakanka e, turėti bendrą saistantį tikslą, mums reikės atskirų sektorinių tikslų ir dabar turime išanalizuoti, išstudijuoti tas galimybės. Labai dėkoju, aš perduosiu pranešėjai visas jūsų pastabas. Dėkui. Dankeschön. Labai ačiū. Pateikimo, pateikimo terminas kovo 21 diena. Daugelis kolegų užsiminė, kad rytoj vyks klausimas. Visus kviečiu dalyvauti. Perėsime prie kito darbo tvarkės punkto. BŽUP artėjant 2020 metams, kaip atremti būsimus su maistu ir taip toliau susijusius iššūkius, ponas Rodė pranešės ir jam dabar pirmajam ir vieninteliam žodis. Agree, Ačiū pirmininkė, manau, kad mes visi ar dauguma mūsų sutarėme, kad jau seniai reikėjo reformuoti bendrąją žemės ūkio politiką. Žinau, kad tai yra svarbus pirmininkausiančios Danijos prioritetas 12 metais. Norint užtikrinti visuomenės paramą šiai politikai ir suteikia, norint suteikti galimybių ūkininkams gaminti maistą prieinom, prieinamomis e, vartotojų kainomis, reikia atsižvelgti į ekologiškumo skatinimą ir uh, Aš manau, kad skatindami ekologiškumą galime suteikti ūkininkams svarbių augimo galimybių. Labai nepanaudotas išteklius žemės ūkio sektorijoje yra biomasė. Ir ūkininkai turi paskatų naudoti šį išteklių. Ekologiškumo skatinimas taip pat turėtų pateikti paskatų ūkininkams investuoti į naujoviškus gamybos būdus. Tačiau norėčiau akcentuoti, kad mes dabar nekalbame, tai nėra susijęs su aplinkosaugos reglamentais. Žinoma, ūkininkai turi laikytis ES reikalavimų, tačiau aplinkos apsaugos reglamentai nesusijęs su ekologiškumo skatinimu. Ekologiškumo skatinimas reiškia papildomų galimybių suteikimą ūkininkams. Čia į tai įeina ir sėjomaina ir kiti dalykai. Ir dėl šio ekologiškumo skatinimo komponento reikėtų apsis, spręsti taip, kad jis būtų skaidrus, naudingas ir visuomeniai, ir ūkininkams. Ir aš siūlau, kad ekologiškumo skatinimo priemonės ūkininkui gali būti e, pasiūlytos tik tada, jeigu ūkininkas pateikia gaminamų ekologiškų prekių sąrašą. Bet e, tos paskatos įvairiose valstybėse narėse turi būti teikiamos skirtingai. Reikia užtikrinti, kad visi ūkininkai ES turėtų galimybę gauti ekologiškumo skatinimo priemonių. Aš manau, kad tas ekologiškumo skatinimo komponentas tikrai prisidės prie aplinkos apsaugos, suteiks mūsų ūkininkams augimo galimybių ir padidins mūsų mm, konkurencingumą pasaulyje pirmininkė, esu dabar pasirengęs išklausyti komiteto narių pastabų ir per artimiausias kelias savaitės bendradarbiausiu su šešėliniais pranešėjais. Ir tikiuosi, kad um, taip prisidėsime prie BŽUP ateities. Ačiū, pon, žodis ponui Perila. Ačiū, pirmininkė. Žemės ūkis ir toliau išlieka labai svarbus ES ekonomikos sektorius. Jis prisideda prie BVP kūrimo ir prie tiesioginio ir netiesioginio darbo vietų kūrimo. ES ehm, 2020 strategijoje yra pasakyta, kad BŽUP turi garantuoti e, tam tikrą maisto produktų kiekį ir kokybę Europoje. Tam prireiks investicijų, inovacijų, Mm, reikės čia pasitelkti ir dabartinę bendrąją septintąją programą ir aštuntąją programą. Džiaugiuosi, kad dabar kalbama apie teigiamą vaidmenį, kurį gali atlikti žemės ūkis, e, siekiant apsaugoti aplinką ir kovoti su klimato kaita. Pono Rodė pasiūlymai yra vertingi, e, reikia gerinti žemės ūkio ekologinę funkciją. integruoti ją į pirmąjį ramstį. Apie tai kalbama penktame punkte. Kalbama apie daugiametį sėjos planavimą. Turiu pasakyti, kad ekologiškesnė BŽUP, mano nuomonė, padėtų sustiprinti žemės ūkio ir maisto atsiprašau, žemės ūkio ir aplinkosaugos priemonės. Jos įeina ir į pirmąjį, ir antrąjį ramsti. Taip pat reikėtų teikti paramą ir padengiant sertifikavimo išlaidas. Global, dėl globalizacijos mūsų įmonės tapo labiau pažeidžiamos, nes atsirado daugiau sviravimų rinkose E, pastaroji krizė paveikė ir įvairių valstybių žemės ūkio sektorių ir parodė, kad BŽUP neprisitaikė prie pakitusios padėties. E, ji yra grindžiama nelankščiomis priemonėmis ir nesugeba įveikti didelių kainų sviravimų. Ir e, būtent į šį aspektą reikėtų atsižvelgti formuojant būsimą BŽUP. Reikėtų pirmame ramstėje numatyti anticiklinių e, priemonių, kad BŽUP galėtų laiku greitai reaguoti į rinkos viravimus. Nes jie kelia pavojų žemės ūkio gamybai Europoje. Taigi reikia savalaikio atsako ir gali būti, kad bus didinamos draudimo įmokos. Reikėtų užtikrinti teisingesnį subsidijų ūkininkams mokėjimą. Reikia atsižvelgti į proporciją tarp išlaidų žemės ūkio ir pragyvenimo lygio tam tikrose valstybėse narėse. Taip pat reikėtų stiprinti ir BŽUP antrąjį ramsti, kad būtų investuojama į žmonės ir įmonės, kurios mm, siekia užtikrinti tvarų žemės ūkį, tausojantį žemės ūkį. Reikia paskatinti jaunimą dirbti žemę, reikia skatinti ūkininkus, juos mokyti, suteikti prieigą prie žemės ir užtikrinti daugia funkciškumą. Taip pat reikia teikti paslaugas ir paramą tiems asmenims, kurie lieka kaimo vietovėse ir skatinti jaunimą perimti ūkius iš savo tėvų. Turėtume labai atsargiai vertinti ekstensyvų žemdirbystę. Reikia siekti, kad ūkininkaujama būtų pasitelkiant tausojančius būdus, nes tai labai svarbu ateičiai. Parlamentas norėtų, kad nuo 2014 iki 2020 metų e, išliktų dabartinis BŽUP finansavimo lygis. Ačiū. Ponas Gažap. Ačiū labai, pane pirmininkė. Kaip aš matau, sunkumų kelia jums mano pavardės ištarimas, ar ne? Tačiau netaip jau čia blogai. Taigi, ačiū, ponia pirmininkė. Tris aspektus reikėtų pabrėžti, kalbant apie šiandienos e, BŽUP. Pirmiausia, Bendroji žemės ūkio politika artėjant 2020 metams turi būti orientuojama ir į teritorinius aspektus. E, kalbame apie sanglaudą. Ne tik apie sanglaudą visoje Europos Sąjungoje, tačiau ir tarp skirtingų regionų. 98 procentai visos teritorijos yra kaimo vietovės. Ir jei sakysime, kad tai nesvarbus veiksnys, tai labai klysime. Antra. Mūsų debatai yra atsakas į komisijos komunikatą. Ir ponas Desav Žemės ūkio komitete taip pat rengia pranešimą šią temą. Turiu keletą pastabų. Pirmiausia, manau, kad tose aštuoniuose punktuose, iš aštuonių punktų, penkiuose punktuose kalbama apie ekologiškumo skatinimo funkciją. E, kalbama apie bendrąją žemės ūkio politiką, apie jos reformą. pono Rodės e, nuomonę aš vertinu teigiamai. Teigiamai vertinu ir tai, kad e, ekologiškumo skatinimo funkcija paliekama pirmajame ramstyje. Agri komiteto pranešėjas norėtų, kad e, ši funkcija būtų perkelta į antrąjį ramstį. Nuomonės referentas mano, kad e, šios funkcijos užtikrinimas neturėtų sukelti um, didesnės biurokratijos žemdirbiams. Aš manau, kad reikia kalbėti apie tris funkcijas. Taip pat čia buvo kalbama apie dešimtį ekologiškų viešųjų gerybių. Niekur neradau tokio sąrašo. Net Agri pranešėjo pasiūlyme yra kalbama apie 11 punktų. Nėra gyvūnų gerovės aspekto, bendro sutarimo aspekto, to tarpu tai yra elementai, kurių negalime atsakyti, atsisakyti ir pamiršti. Manau, kad būtent apie tai turime galvoti. Taip pat pasvarstykime, Ar turėtume kalbėti apie tris ekologiškas gėrybės, kurias reikia pagaminti, norint gauti ekologiškumo skatinimo paskatas, ar dvi, kaip siūlo Žemės ūkio komitetas. Kalbant apie žemės ūkio gam, produktų gamybą, žemdirbiai kuria ekologiškas viešasias gerybės. Ir mes pabrėžiame, kad ir žemdirbystė ir gamyba kuria tokias viešasias gerybės, iš kurių naudos gauna visi piliečiai. Taip pat noriu pabrėžti, kad žemdirbiai pagamina daug daugiau nei tik maisto produktus. Reikia pabrėžti, kad žemdirbystė daro didelį poveikį ir, pavyzdžiui, amatams ar kitiems ekonomikos ir pramonės sektoriams. Reikėtų akcentuoti ir sinergijos poveikį, kurį daro žemdirbystė. Kita vertus, strategija 2020 taip pat e, siekiant tos strategijos tikslų e, daug dėmesio yra skiriama bendrai žemės ūkio politikai. Taip pat reikia pabrėžti, kad žemdirbystė yra puikia galimybė plėtoti įvairius amatus. Pakalbėkime apie cukraus rinką. Mes sunaikinome dalį gamybos pajėgumų ES, praradome 16 tūkstančių darbo vietoje. Burokėliai ir runkeliai nebeauginami. Keliolika tūkstančių gyventojų nukentėjo, valstybių ekonomikos nukentėjo nuo tokios strategijos tai paveikė ir visos ES gamybą, gamybos sektorių, sektorių. Atsirado nauji rinkos santykiai ir manau, kad dabar ES naujovių dėgymo politiką būtų galima siekti skatinti ekologiškumą. Reikia užtikrinti mm, saugų aprūpinimą maistu. Kai kuriuose pasaulio vietose drastiškai yra iškilusios maisto produktų kainos. ES bendroje rinkoje um, atlieka didelį vaidmenį, nes mes 70 procentų visos produkcijos importuojame iš tų valstybių, kurios patiria maisto produktų stygių. Reikia pabrėžti ir atsinaujinančių energijos e, šaltinių vaidmenį. Turime kalbėti apie anglės dvideginio susirbimą, kuris yra garantuojamas per miškus. Turime kalbėti apie miškininkystės svarbą. Tačiau dažnai mes nepakankamai dėmesio skiriame žemdirbystėj, nes per žemdirbystės veiklą yra susirbamas anglės dvideginis. organika šioje srityje yra labai svarbi, mažinant CO2 išlakų kiekį. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar keletą aspektų. Viena vertus, žemdirbystė gali būti ta sritis, kuri gamins energiją iš atsinaujinančių šaltinių. Kita vertus, žemdirbystė yra tarsi įvairių išlakų iš kitų sektorių, pavyzdžiui, chemijos sektorių, sektoriaus absorbentas. Čia turime stengtis, kad žemės ūkija naudojama technika, jos varikliai būtų ekologiška, kad technika būtų vartojama efektyviai, kad būtų tinkamai panaudojama atiduodama šilumos energija. Būtų galima pasinaudoti išskiriamą šilumos energiją. Atsiveria daug galimybių ir e, galimybių sutaupyti. Jei būtų įmanoma, būtų galima pasvarstyti ir apie kitą dalyką, antrasis ramstis. Viena vertus, e, čia galime plėtoti mažų ir vidutinių įmonių veiklą kaimo vietovėse. E, kita vertus, kuriant geresnę infrastruktūrą, galėtume pritraukti daugiau investicijų, pavyzdžiui, dėgiant plačią juostį ryšį. Taip pat turėtume siekti taupaus energijos vartojimo kaimo vietovėse. Turėtume dėkti alternatyvius energijos e, šaltinius. Pavyzdžiui, turėtume pasinaudoti saulės energijos e, teikiamomis galimybėmis kaimo vietovėse. Tokios mano pastabos. Aš e, stengsiuosi pateikti savo pasiūlymus nuomonės referentui. E, mano pasiūlymai nekeis iš esmės e, nuomonės referento pasiūlymų, tačiau aš tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl papildomų elementų, kurie pabrėž uh, E, šio sektoriaus svarbą, bandant e, susijęti ir įtraukti į šį pasiūlymą e, pramonės ir mokslinio tyrimų aspektus. Lina Ek. Dėkuoju, pirmininkė. Manau, kad pramonės, energetikos ir mokslo tyrimų komiteto vaidmuo, kalbant apie BŽOP ateitį, yra labai svarbus. Mes e, matome, kiek naujų darbo vietų atsiranda Europoje žemės ūkio ir mišk, miškininkystės sektorių dėka. Manau, kad e, būtent tie elementai, tokie kaip supaprastinimas, e, pramonės sektoriaus vaidmuo, kuriant darbo vietas ir atveriant naujas galimybės, yra uh, patys, pačios svarbiausios temos e, mūsų rengiamame tekste. Tas ekologiškumo skatinimo komponentas ar funkcija e, turėtų labiau veikti pirmajame ramstyje. Antrajame veikia daugybė vyriausybinių agentūrų ir taip toliau. E, todėl man pirmasis ramstis yra daug svarbesnis. Norėdami tą sektorių padaryti modernesniu ir konkurencingesniu, turėtume būtent sustelkti į pirmąjį ramstį. Tikrai visi mes pakankamai daug keliaujame ir matome, kad dabartinėje krizėje, tame tarpe ir atsižvelgdami į tai, kas įvyko Japonijoje aiškiai pastebime, kad nepasinaudojame galimybėmis minti energiją panaudodami bio dujas. Jos naudingos ir elektros gamybai, ir e, kūrui gaminti. Galimybės čia didžiulės, technologijos taip pat egzistuoja, tačiau investicijų nėra. Vokietija galbūt yra tas pavyzdys, kur galite tokių įmonių surasti. Taigi, e, reikia tam tikrų stimulų ūkininkams investuoti į energijos gamybą. E, Žemės ūkio komiteto pasiūlymuose dažnai kalbama apie žemės rezervą arba žemės plotų atidėjimą. Tai leistų, pasinaudojant šiomis technologijomis, gaminti bio dujas ten egzistuoja e, bent, bent jau 5 procentų potencialas ir iš tikrųjų ne viena, ne, ne viena e, gyventojų e, grupė neatsisakytų 5 procentų potencialo. Energijos tausus vartojimas taip pat yra tema, e, apie kurią šiandien visą rytą kalbėjome, bet jie aktuali ir žemės ūkija. Yra tyrimų šitoje srityje ir ten kalbama apie 40-50 procentų skaičius. Kol kas BŽUP nenumato jokių priemonių, kaip e, galima būtų to pasiekti. Tačiau mes turime užtikrinti, kad naujoje žemės ūkio politikoje tas priemonės atsirastų. Na, dabar suteiksime žodį komisijos atstovams, prašom. Merci, Monsieur le Président. Euh, tout d'abord, euh, je souhaite remercier. Ačiū, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti jūsų komitetui už parodytą susidomėjimą mūsų komunikatu skirtų bendrai žemės ūkio politikai po 2020 metų. Keletas pastabų. Pirmiausia, e, mes vertiname e, jūsų teigiamą požiūrį į pasiūlymus, kaip galima būtų panaudoti ekologiškuosius komponentus žemės ūkyje ar ekologišką funkciją. Pranešime akcentuojama, kad bandymas to pasiekti neturėtų reikšti padidėjusios biurokratijos. Ir šia prasme komisija ketina atidžiai stebėti padėtį jau dabartinėje Bendroje žemės politikoje komisija pateikė nemažai pasiūlymų, kurių tikslas yra supaprastinti procedūras. Tame tarpe tarptų pasiūlymų e, turime rekomendacijų mokesčių agentūroms e, ir kitoms institucijoms e, kurios padėtų ne kurti biurokratinių procedūrų, bet jas kaip tik mažinti. Komisija taip pat pritarė komiteto nuomonėjai dėl e, naujovių ir naujų sprendimų reikšmės žemės ūkija. Savo komunikate, ypač kai kalbame apie kaimo plėtrą, mes aiškiai sakome, kad aplinka, klimato kaita ir naujovės e, žemės ūkija bus tos gairės, kuriomis mes vadovausimės, pateikdami naujas priemonės kaimo plėtrai skatinti. Komisijos tarnybos e, šiuo metu rengia dokumentą dėl e, naujovių partnerystės žemės ūkija. Tikslas čia yra skatinti naujoves ūkininkavime, e, tai savo ruoštų padėtų ir susidoroti su iškylančiais iššūkiais tame tarpe aplinkai, bet tuo pat metu ir padidintų našumą ir padėtų taupyti išteklius. Mes e, Būtent šių dviejų tikslų ir norėtume siekti tuo pat metu. Dabar ponas Rūdė gauna žodį. Ačiū labai. Aš pabandysiu atsakyti danų kalbą. Gal galėtumėte užsidėti ausines? Konstrukcijų. E... Ačiū už konstruktyves pastabas. Aš manau, kad e, jūsų nuomonės yra labai svarbios, ypač pono Gžibo. Aš e, pats e, galbūt turiu 1500 pasiūlymų skirtingų, tačiau juos labai sunku visus įtraukti į nuomonę. Mano galimybės keisti šią nuomonę yra ribotos, todėl aš bandžiau akcentuoti ekologiškumo skatinimo funkciją ir susijęti ją su augimo skatinimu. Kolegė Ek kalbėjo apie ekonomikos kultūrą ir apie tarpsektorinius ryšius. Taip pat apie 2020 metų siekius. Taigi, mano rankos iš dalies surištos. Aš parengiau ribotos apimties nuomonės projektą, dabar laukiu jūsų pakeitimų Ir manau, kad svarbiausia reikia siūsti labai aišku signalą, o dar svarbiau yra gebėjimo glaudžiai formuluoti menas. Manau, kad būtent apie tai turime galvoti, diskutuodami šią temą. Tačiau, aišku, aš esu pasirengęs integruoti jūsų pasiūlymus į nuomonės projektą. Nepriklausomai nuo to, ar šią funkciją priskirsime pirmajam ramščiui ar antrajam ramščiui, esmė nesikeis, tačiau dėl biurokratinių sumetimų būtų protingiau šią funkciją palikti pirmajam ramščiui. Ačiū Jums už Jūsų pastabas ir rekomendacijas. Pakeitimų patekimo terminas kovo 22 diena, 12 valanda. Pranešėjas laukia jūsų pakeitimų. Perėsime prie kito darbo tvarkės klausimo - problemos susijusios su naftos ir dujų gavybos atviroje jūroje sauga sprendimas. Pone Ford rengia nuomo pranešimą, taigi žodis jums. Aš suklydau, kad nesusitarėme anksčiau. Siūlyčiau pusvalandį skirti šiai temai ir pusvalandį kitai. Jei susidorosime greičiau, tai nieko blogo. Dabar žodis poniai Fort. Ačiū, ačiū, kad suteikėte mums galimybę pirmą kartą pasikeisti nuomonėmis šią temą. Praėjusią savaitę vyko trumpas susitikimas su šešėliniais pranešėjais ir renkiu pranešimą. Tam pranešimui e, taikomas labai griežtas e, žodžių limitas. Daug, daugiau norėjau dalykų paminėti e, pranešime. Vis dėlto dirbame kartu su šešėliniais pranešėjais ir ypač dėl pakeitimų. Pirmojų etapų gilinausi į tas, tuos Europos regionus, kuriuose daugiau yra uh, gavybos atviroje jūroje įrenginių. Taigi, pirmame pranešimo projekte projekte daugiausia dėmesio skiriama naftai. Žinau, kad dar reikės e, e, kalbėti ir apie dujas. E, mes atsižvelgėme į tai, kas vyko mm, Persijos įlankoje. Taip, turime dabar būti tikri, kad atsiprašau, kas vyko Meksikos įlankoje, turime būti tikri, kad mums pavyks užtikrinti įrenginių atviroje jūroje saugą, bet žinoma reikia ir mm, energijos tiekimo įvairu, šaltinių įvairovės. Taigi reikia geriausios praktikos pavyzdžiais naudotis visose vandenise ir žinoma nepakengti dabartiniams standartams. Reikėtų vengti uh, E, generalizacijų. Ne, visas, ne visi grėžiniai yra didelio slėgio e, grėžiniai, yra ir negilių grėžinių. Ir reikėtų pasakyti, kad sąlygos jūrose labai skiriasi priklausomai nuo vietos ir kiekvieną vietovę reikia vertinti pagal jai kylančią riziką. Pagrindinis skirtumas tarp JAV ir, pavyzdžiui, Šiaurės jūros renginių yra tas, kad JAV buvo vadovaujamasi tam tikrų kontrolinių sąrašų, o Europoje saugos standartai yra kitokie. Yra atliekama rizikos analizė, rizikos vertinimas, jis skiriamas konkrečiai vietoviai ir kiekvienoje vietovėje yra gilinamasi į aplinkos saugos e, aspektus. Taigi yra nustatomi tikslai, jie nėra preskriptyvūs, tačiau mm, visi operatoriai yra raginami išanalizuoti visus veiksnius prieš pradedant operacijas. Mm, komisija sako, kad pristatys tą saugos paketą, bet manau, kad vien pristatymo nepakanka. E, už tą paketą turi būti atsakingos ir priežiūros institucijos ir e, operacijų negalima pradėti be išorės patvirtinimo. Pavyzdžiui, Meksikos įlankoje operatoriai e, daug keitė specifikacijas, nebuvo atliktas nepriklausomas vertinimas. O to tikrai nebūtų buvę leista, jeigu būtų vadovaujamasi tuo saugos režimu, kuris veikia valstybėse narėse. Komisija sako, kad e, šiame sektoriuje situacija dėl asmenų, dėl darbuotojų saugos ir sveikatos pakankamai gera. Ir labai gerai, kad šis rytis e, rimtai vertinama, kadangi dujos ir nafta nėra saugus produktai, reikia užtikrinti personalo saugą. Tačiau Lygiai taip pat svarbios yra saugos procedūros. Paaiškinsiu, ką turiu galvoje. E, gilaus vandens horizonte e, trūksta bazinių mm, saugos procedūrų ir kodėl tai nėra nuolat tikrinama, kaip kai kuriuose grėžiniuose. Taip pat automatiniai stabdymo procesai e, viename grėžinyje nesilaikoma tų automatinio sustabdymo procesų, kurių metu e, būtų nutraukiamas elektros tiekimas. Taip pat operatoriai turi gauti leidimą iš kranto, kad galėtų paspausti mygtuką ir įjungti stabdymo sistemą. Manau, kad čia taip pat reikėtų tam tikrų standartų. Taigi visi šie dalykai, e, saugos argumentai, procedūrų sauga, mokymas ir viso to numatymas teisės aktuose yra labai svarbus dalykas. Tačiau lygiai taip pat svarbus yra ir įgyvendinimas ir mūsų priimamų nuostatų veiksmingumas bus užtikrintas tik tada, jeigu inspektoriai ir operatoriai tas nuostatas įgyvendins. Tose vietovėse, kur nafta, naftos telkiniai buvo mm, aptikti neseniai, turiu galvoje tam tikras viduržėmio jūros dalis ir juodosios jūros dalis, ten nepakanka inspekcijų, inspektorių, reikia kurti gebėjimus. Inspektoriai turi palaikyti darbinius ryšius su operatoriais, kad galėtų nuolat griežtai vertinti darbo metodus. JAF atveju buvo akivaizdu, kad in inspektoriams nepakako kvalifikacijos. Taip pat reikėtų vadovautis principu pramonė moka ir valstybės narės neturėtų kaip preteksto naudoti lėšų trūkumo argumento. Uh, Ir žinoma, reikia rasti inspektorių, kurie turi reikiamą patirtį ir specializuotų žinių. Taigi čia kyla tam tikrų darbuotojų samdymo problemų. Ir reikėtų pasirūpinti, kad tuo ribotų išteklių, ribotų inspektorių skaičiumi būtų pasinaudota veiksmingai. Nepasisakau už inspekcijos steigimą ES lygių, tačiau galbūt Europos šalis galėtų padėti ir ES galėtų padėti kurti gebėjimus naujesnėse vietovėse. Galbūt būtų galima steigti tarp valstybinės inspekcijas. Taip pat reikėtų daug veiksmingiau keistis informaciją. Ir čia, manau, daug daugiau, daug svarbesnį vaidmenį galėtų atlikti EMSA krizės sąlygomis. Pavyzdžiui, Šiaurės jūroje matome, kad vyksta nuolatinis reguliavimo e, agentūrų dialogas, bent jau taip yra teigiama, tų agentūrų atstovai nuolat susitinka ir to susitikimus kviečiami ir ne ES šalių atstovai, pavyzdžiui, Šiaurės jūros forume dalyvauja Norvegija. Ir galbūt e, toks pats modelis praverstų ir viduržėmio jūroje, nes daug grėžimo darbų E, kurie vyksta Viduržėme jūroje, nebūtinai vyksta ES vandenyse, taigi būtų svarbu dalintis patirtimi, tą reikia daryti ir juodojoje jūroje. Manau, kad institucijos galėtų labiau keistis informaciją ir siekti dėkti pasaulinius standartus kad įsigaliotų visuotiniai saugos standartai. E, nesu įsitikinusi, kad yra sukurti pakankami atskaitomybės mechanizmai. Pavyzdžiui, galbūt valstybės narės galėtų pasitelkti aviacijos sektoriaus pavyzdį dėl pranešimo apie incidentus ir tą praktiką perkelti į e, naftos ir dujų sektorių. Taip pat reikėtų internetu keistis informaciją ir geriausios praktikos pavyzdžiais tai turėtų daryti inspektoriai ir būtų galima analizuoti situaciją, kuri vyko tam tikrų incidentų. Reikėtų. Aš bandau sutrumpinti savo pasisakymą, dėl to šiek tiek šokinėjau. Tai buvo imtasi iniciatyvų e, pasimokyti iš praeities incidentų, kad kilus katas, naujai katastrofai būtų daug greičiau reaguojama. Pavyzdžiui, surinkimo įranga, pavyzdžiui, toks dangtis, kuris buvo panaudotas Meksikos įlankoje, turėtų būti prieinamas ir Šiaurės jūroje. Aš taip pat norėčiau, kad panašios įrangos būtų visose ES jūrų baseinuose. Bet žinoma, turint galvoje, kad tarkime viduržėmio jūroje ne, visos, ne visi grėžiniai yra, Euro, yra ES vandenyse, tada kyla klausimas, kas už tai mokėtų, pavyzdžiui, ar Šiaurės Afrika galėtų prisidėti prie išlaidų padengimo. Taip pat atsakas turi priklausyti nuo mm, sąlygų, pavyzdžiui, e, Meksikos įlankoje buvo naudojami skimeriai, bujos, e, galbūt kitaip būtų viduržėmio jūroje. Galbūt mažiau e, tokia įranga tiktų šiaurės jūroje, kur klimato sąlygos skiriasi. Manau, komisija labai teisi, siūlydama gilintis į atsakomybės klausimą. Akivaizdu, kad sektorius turi mokėti, turi galioti teršėjas moka principas, tačiau e, nereikėtų išstumti iš rinkos mažų operatorių. Žinoma, lici, išduodant licencijas reikia koordinuoti darbus su kitais operatoriais. Šiaurės jūroje nuo Farerų salų iki Danijos galioja įdomus modelis. Yra operatoriai raginami prisijimti e, atsakomybę už vieni kitų sukeltą taršą iki 250 tūkstančių. Iki 250 tūkstančių dolerių. Taigi čia turėtų galioti kaiminystės principai ir galbūt tas tą fondą, kuris sukurta Šiaurės jūroje, būtų galima perkelti į kitas vietovės. Nekalbame čia apie tam tikrą viršutinę ribą, jeigu peržengiama ta riba, e, atsakomybė tenka operatoriui, tačiau iki tos ribos egzistuoja fondas, kurį galima panaudoti. Yra pateiktas pasiūlymas ir suprantu, kodėl komisija jį pateikė. Siūloma, kad ES įmonės privalėtų taikyti ES standartus, nesvarbu, kur vyksta jo operacijos. Suprantu, kodėl tai siūloma, tačiau reikia ieškoti praktinių sprendimų, nes įmonės veikia pagal skirtingus reglamentavimo režimus, kas tikrintų jų veiklą, negalime užtikrinti, kad nacionaliniai ekspertai keliautų po visą pasaulį ir tikrintų sąlygos skirtingose grėžiniuose. Taigi reikia bendradarbiauti su Europos įmonėmis, jos nori kad mes, akcininkai ir naftos pirkėjai, žinotų, kad taikoma gera praktika visame pasaulyje. Taigi čia reikia gero sprendimo. Į pranešimą dar įtrauksime tekstą apie dujas, apie EMSA. Esu pasirengusi dirbti su kolegomis, nagrinėdama viduržėmio jūros ir juodosios jūros klausimus. Galvosime, koks ten turėtų būti atsakas ir taip pat ką daryti tose vietovėse, kur siena eina per jūrą ir kai kažkas įvyksta tose vandenise, kurie nėra ES vandenys, bet daro poveikį ES. Turiu pasakyti, kad kovo 29 dieną mano frakcija rengia klausimus šešėliniai pranešėjai ragina žmonės ateiti į tuos klausimus, kviečiami yra visi, viso parlamento nariai. Pranešėjai bus iš viduržėmio jūros regiono, iš šiaurės jūros regiono ir tie asmenys, kurie patys savo akimis matė, kas įvyko Meksikos įlankoje. Tai bus, tas renginys vyks kovo 29 dienos ryte. Dėkuoju, poniai Ford. Keturi norintys pasisakyti. Pone Hol pirmoji. Ačiū, pabandysiu glaustai. Visų pirma, noriu padėkoti Viki už atliktą darbą ir už tai, kaip ji dirbo artimai bendradarbiaudama su šešėliniais pranešėjais. Iš tikrųjų, turbūt galime mes jums padėti pateikdami teigiamų pakeitimų jūsų tekstui. Man ypatingai patiko tai, ką jūs pasakėte kalbėdama apie regioninį bendradarbiavimą, apie tai, kad svarbu įtraukti kaiminių šalių, ne ES valstybių operatorius. Taip pat patiko tai, ką jūs sakėte, kad reikia geriau įgyvendinti jau egzistuojančius teisės aktus. Iš tikrųjų, greta m, mm, naujų teisės aktų poreikio reikia kalbėti apie tai, kaip geriau gyventi tai, ką jau turime. Manau, kad labai svarbi problema ties, kurią turėtume iš tikrųjų susitelkti, yra štai kokia. Plačiai sutariama dėl to, kad e, būtų keičiamasi pažangiausia praktiką, mm, nepaisant to, koks būtų grėžinys, kokios aplinkybės, e, reikia pasirinkti pačią geriausią praktiką, mm, kuri tiktų tam regionui. Bet iškyla e, problema, kaip tai iš tikrųjų gyvendinti, kaip užtikrinti, kad visas valstybės narės e, tą gerąją praktiką naudotųsi. Būtent tai yra klausimas, kurį draugė turėtume pabandyti spręsti. Džiaugiuosi, kad jūs paminėjote <clears throat> būtinybę, kad ES e, bendrovės laikytųsi tų pačių standartų, kur jos bedirbtų. Aš pripažįstu, kad kai dirbate aplinkoje, kuri nėra ES e, reglamentavimo sfera, vis tiek reikėtų išlaikyti uh, korporacinės atsakomybės tą patį lygmenį, kai kalbame apie, apie ES bendrovės, nepaisant kur jos bedirbtų. Ir svarbu surasti būdų, įga, kad ta taisyklė būtų įgyvendinta. <clears throat> Atsiprašau, ponės Kavalio. Um, dabar steiksiu žodį jums, ponia Hol irgi yra šešėlinė pranešėja. Uh, Na, aš tik norėjau įsitikinti, kad esu tame sąraše iš vis. Jokios problemos. Kas pirmą pasisakė. Taigi ir aš noriu padėkoti Viki už atvirą ir e, draugišką būdą. Ji puikiai bendradarbiavo su šešėliniais pranešėjais. <clears throat> Aš esu pateikusi savo e, pakeitimų Regis e, Viki jau minėjo, kad pora iš jų jai yra priimtini. Visų pirma, e, daugiausia buvo kalbama pranešime apie naftą, aš paminėjau dujas. Jas reikia įtraukti. Na ir nepakanka paminėti tik tai pramonę ir e, Europos valstybių narių pramonę ir jų vaidmenį, manau, kad to nepakanka, reikia kalbėti apie europinį lygmenį, kaip ponia Hall sakė, reikėtų pagalvoti, kaip tai geriau pasakyti, e, pamastyti, bet e, ponia Ford jau minėjo aviacijos pramonės pavyzdį ir turėtume galbūt ten panalizuoti esančias procedūras, pasitelkti sukauptą patirtį. Nes e, matome, kad didelės pramonės katastrofos atveju nepakanka veikti vien tik tai nacionaliniu ar vietos lygmeniu, reikia platesnės koordinacijos. Aš manau, kad e, Europos e, jūrų agentūros funkcijos turėtų būti išplėstos, kol kas jie tik tai domisi laivų keliamą taršą, bet reikėtų jų galėjimus išplėsti, numatyti, kad e, agentūra skatins ir bendradarbiavimą, e, saugos darbus koordinuos ir e, koordinuos reakciją ir gelbėjimo darbus, jeigu įvyksta avarija naftos ar dujų platformose. Reikėtų akcentuoti ir pramonės vaidmenį. Jai tenka pirminė prievalė reaguoti į katastrofą. Aš sutinku, kai kalbama apie atsakomybę ir apie e, finansavimą, bet reguliavimas, sauga, e, reakcijos į avariją koordinavimas Šie dalykai e, negali būti tinkamai išspręsti vien tik tai pramonės jėgomis. E, tai turi būti koordinuojama valstybiniu, europiniu ir europiniu mastu, kai reikia reaguoti į katastrofą ar avariją. Na ir paskutinis dalykas. Pranešime daug dėmesio skiriama Šiaurės jūros regionui, tai suprantama. Dauguma šios veiklos kaip tik ten ir vyksta. Tačiau e, Šiaurės e, jūros e, forumo sukauptą patirtį turėtume pertiekti taip pat ir viduržėmio Juodosios ir Baltijos jūros regionams. Na, o ES bendrovės, kurios veikia e, trečiosiose šalyse turit laikytis vienodų standartų. Turime pažvelgti, kaip praktiškai tai padaryti, bet turime užtikrinti, kad tie standartai būtų tokie patys, nepaisant to, kur e, ta bendrovė veikia. Tad tokias būtų mano pastabos. Dėkui. Ir dabar ponas Skinner. Dar vienas šešėlinis pranešėjas. Manau, kad e, jokioj kitoj pramonės šakoj įvykus avarijai tiek daug nežūsta darbuotojų. 88 metais e, įvykus avarijai 167 žmonės žuvo vien tik tai vienoje platformoje. 84-aisiais įvyko avarija, kur naftos perdirbimo gamykloje Meksikoje žuvo 650 žmonių. Todėl e, šioje pramonės šakoje procedūros e, ir taisyklės turi būti tokio lygmens, e, kad jis galėtų adekvačiai reaguoti į tas grėsmės. Ten yra didelė rizika. Platformos jūroje yra pernelik toli viena nuo kitos nutolusios, kad viena kitai galėtų padėti, jeigu kas nors blogo. Todėl reikia daryti viską, kas įmanoma. Ta pramonė šaka negali leisti savo uh, e, laikyti kartelę nuleistą žemai. Ir šią prasme yra atvira uh, paslaptis, kad profsąjungos uh, kurios jungia žmonės toje pramonės šakoje, turėtų suvaidinti pakankamai didelį vaidmenį ir tam tikrą nepriklausomą vaidmenį e, suvaidinti ir pareikšti nepriklausomą nuomonę. Aš tai siūlyčiau, kad ir profsąjungų atstovai būtų pakviesti į jūsų rengiamus klausimus. E, yra e, e, gana gerai organizuotų e, darbuotojų šitoje pramonės šakoje. Jūs teisai, kad paminėjote dujas, nesu tikras. Kaip e, dujotiekių atveju e, kokias problemas iškyla dėl didelio spaudimo e, dujotiekiuose. Daug kalbama apie naftotiekius. Bet e, iš tikrųjų turime galvoti ne vien tik tai ekologinį e, katastrofas, e, ekologinis katastrofų padarinius, bet ir grėsmę žmonėms. Tai, kas įvyko Meksikos įlankoje, be jokios abejonės įtakoja ir tai, ką mes čia dabar darome. Kiek ilgai užtruko, pavyzdžiui, ten E, įrengti tą gauptą ar e, surinkimo įrangą. Ir tas ilgas laikas yra tikrai nepriimtinas, reikia užtikrinti, kad tokie dalykai būtų daromi nedelsiant. Ir tą reikia daryti kažkokiu reglamentavimu būdu, o nepaliekant viso to pramoniai. Taigi, turime žiūrėti kritiškai, turime užtikrinti, kad bus taikomi aukščiausi standartai, ne dėl to, kad išgelbėtume gyvybės, bet taip pat ir kad patenkintume savo energijos poreikius. Šiuo metu kaip tik galvojama apie tai, kad brandoliniai energetikai gali būti įvestas moratoriumas. E, o jeigu dar e, naftos pramonę pribosime ir sumažinsime savo 75 procentais naudojimus energetikos šaltinius, tai galime sugrįžti į pirmykščių žmonių būseną. Būtent apie tai turėtume galvoti, kai svarstame šį pranešimą parlamente. O dabar ponas Rūbi. Ačiū, ponia pirmininkė. Mes savo komitete Išklausėme svečio iš Amerikos saugumo agentūrų mintis. Atsižvelgiant į katastrofą Japonijoje, būtų protinga pagalvoti, kokiu žingsniu reikėtų imtis, jei tsunamis nusiauptų naftos ir dujų žvalgymo ir gavybos platformą. Reikėtų išanalizuoti senų platformų būseną ir atsparumą. Vertindami komisijos pasiūlymą, turėtume atsižvelgti ir į įvykius Japonijoje bei naujas grėsmės. Ačiū. O, danke, Ačiū, ponia Rubigai. Dabar Europos komisija, ponas Panika. Thank you, Mr. Chairman, and good morning, everybody. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Labą dieną visiems. Vis pirma, noriu padėkoti pranešėjui už parengtą pranešimą. Ačiū komitetui už tai, kad remia šį pranešimą. Iniciatyva tikrai naudinga, tai yra labai svarus indėlis ne tik į komisijos darbą, bet ir į dabar vykstančias viešas diskusijas šią temą. Jūs žinote, kad komisija minima pranešime. Spalio mėnesį komisija parengė išsamų politinį dokumentą, kuriame nurodomi veiksmai, kurių reikia imtis, įvardyjamos mm, vietovės, kuriuose reikėtų spręsti operacijų saugos klausimus. Ir man labai malonu pasakyti, kad pranešėjas ir turbūt komiteto narių dauguma pritarė daugumai komisijos pateiktų pasiūlymų, įvardyjant vietovės, kur reikia geriau užtikrinti saugą ir taip pat įvardyjant veiksmus, veiksmų tipus, kur reikia imtis. Ir dabar norėčiau komitetui pateikti naujausios informacijos. Po spalio mėnesį pateiktos um, ataskaitos mes tęsėme darbą komisijos viduje atlikome darbą, kuris buvo būtinas mm, po pranešimo. Taigi mes pradėjome atlikti poveikio, vertinimo, poveikio vertinimą, bandėme gilintis į įvairių veiksmų padarinius. Taip pat visai neseniai šią savaitę pradėjome viešas konsultacijas, kurios truks beveik du mėnesius ir suteiks galimybę visiems Europoje pareikšti savo nuomonę dėl atviroje jūroje esančių įrenginių saugos. Ta, tos konsultacijos yra plataus pobūdžio, ten pateikiami daugiausia atvirai suformuluoti klausimai, kad visuomenė galėtų išdėstyti kaip, savo nuomonę kaip galima plačiau. Tačiau mm, klausimai yra orientuoti į tas rytis, kurios buvo minimamos, minimos mūsų pranešime ir taip pat laikomasi tos struktūros, kurią pristatė ir komiteto pranešėja. Tai rodo, kad mes e, visi dirbame tą pačią kryptimį, galiu kalbėti apie mūsų darbų sąveiką. Noriu priminti, kad ne tik komisijos komunikate, bet ir mano komisaro pasisakymuose yra labai Labai aiškiai nuskambėjo mintis, kad mes pirmasis iniciatyvas norėtume pateikti iki vasaros, iki šių metų vasaros. Taigi tikrai negalime gaišti laiko, ypač turint galvoje, kad didėja susirūpinimas dėl viso energetikos sektoriaus poveikio e, aplinkai ir saugai visame pasaulyje. Dėl pranešimo. Mums pranešime pasitelktas metodas atrodo labai panašus į mūsų darbo būdus. Ir tie iššūkiai, problemos, kurie įvardyjami, mm, yra tokie patys, kokius įsivardijome mes. Ir pranešime siūlomi veiksmai, labai konkretūs veiksmai, jie taip atitinka mūsų poziciją, kad mes praktiškai esame pasirengę perkelti tuos veiksmus į savo e, rengiamą pasiūlymą. Žinoma, dar reikės atsižvelgti į poveikio vertinimą ir tolesnę analizę. Ir dar šiek tiek ne kritikos, bet norėčiau išreikšti susirūpinimą. Uh, viena iš šešėlinių pranešėjų minėjo, kad mm, pranešime dabar šiek tiek trūksta europinės dimensijos, europinio matmens. Yra minimi veiksmai, kurių reikia imtis, tačiau pranešime nėra pasakyta, kas jų turi imtis ir kuriuose srityse mm, Europa turėtų teikti paskatas imtis tų veiksmų. Mes pateikę ataskaitą, praneš komunikatą spalio mėnesį, e, sakėme, kad tie veiksmai, kurių bus imamasi Europos lygių, turi būti atliekami e, Europos institucijų, nereikia jų palikti atskiroms e, e, valstybėms narėms. Pavyzdžiui, visų pirma, Europoje reikia griežtų tikslių licencijavimo taisyklių, jos turėtų peržengti dabar galiojančius minimalius standartus. Ir e, licencijuojant reikia atsižvelgti į prašymą pateikusio operatoriaus galimybės, gebėjimus, atlikt, ir į rizikos valdymo sistemą. Taigi turiu galvoje ne tik atskirus, kad ne tik konkrečios valstybės narės piliečiai, bet visos ES piliečiai gali būti tikri, kad išdavus licenciją nepadidės pavojus um, aplinkai. Taip pat kalbama apie mm, geriausias turimas technologijas. Mes manome, kad Europos lygių būtų galima imtis iniciatyvų šioje srityje. Tai susiję ir su skaidrumu. Ir vėlgi skaidrumas yra tas rytis, kurioje reikia imtis iniciatyvos, reikia Europoje dalintis informaciją ir čia komisija galėtų atlikti svarbų vaidmenį, sukurdama reikiamas platformas informacijos mainams visoje Europoje. Ir pranešime taip pat pasakyta, kad čia Europos institucijos gali atlikti savo vaidmenį. Manau, kad būtų naudinga neapsiriboti tomis keliomis mintimis, kurios yra mm, paminėtos pranešime. Kalbėtojas nutraukiamas. Pane Fort, labai trumpai, nes liko mums tik pusvalandis darbai. <clears throat> Aš beveik visiškai sutinku su viskuo, kas buvo pasakyta. Yra e, argumentų už tai, kad EMSA vaidmuo didėtų. E, EMSA turi užtikrinti, kad skirtingos šalis kalbėtų e, E, naudodamos e, vienodą terminologiją, kad galėtų geriau koordinuoti veiksmus katastrofos atveju. Aš e, turėjau galvoje, kad valstybės narės operatoriai turi numatyti tam tikrus išteklius iš anksto, kad, gal, kad būtų galima tai panaudoti avarijos atveju. Ir čia iš tikrųjų aš matau e, Europos vaidmenį, e, ne tik ES, bet ir e, kaiminėse valstybėse, koordinuojant reikalą. Dėl licenzijavo, dėl pažangiausios praktikos visiškai sutinku, būtent tai aš ir noriu pasakyti. Kalbant apie pramonės skaidrumą, keitimąsi informaciją, apie pažangiausią praktiką, apie reagavimą į katastrofas. Čia iš tikrųjų didesnį vaidmenį turėtų vaidinti e, komunikacija, bendravimas, ne tik tai tarp 27 valstybių narių, bet ir plačiau. Dabar aviacijos e, modelis yra ne europinis, tai yra globalus modelis, jis yra svarbus. Taip, profsąjungų atstovai bus pakviesti į rengiamus klausimus ir beje aplinkos komiteto kolegos, kurie norėtų dalyvauti, yra nuoširdžiausiai kviečiami dėl dujų skistų suskistintų dujų terminalai taip pat čia turėtų būti aptariami prieš keletą metų įvyko didžiulė katastrofa ir naftos perdirbimo gamykloje. Visa laimė, kad e, avarija įvyko naktį, o ne dieną, kitaip būtų žuvę tūkstančiai žmonių. Dabar e, pastabas apie įrangos e, senėjimą, ar Šiaurės jūros platformos yra saugios. Dėkui už tas pastabas. Yra nuostata, kad reikia kas penkeris metus tikrinti tuos dalykus. Nes prieš keletą metų ta problema buvo iškilusi, dabar šiek tiek kai kuriuose valstybėse norėse padaryta pažangos, bet reikia pažiūrėti, ar keičiamasi ta pažangiausia praktika. Uh egzistuoja tam tikrų novatoriškų sprendimų, e, kurie dabar leidžia pratesti vienos ar kitos grėžimo platformos darbą, to nebūtų galima buvę padaryti su sena technologija praeitie. Tiek. Labai dėkoju, dar daug reikia nuveikti, bet darbas tikrai yra svarbus. Labai ačiū. Kitas darbo atvarkės punktas, ne, pamiršau dar pasakyti, ne, jokių e, terminų nėra. Energijos rinkos vientisumas ir skaidrumas, kolegai Šacimarkatai suteiksiu žodį. Ačiū pirmininkė už jūsų pasitikėjimą. Mes kalbame apie energijos rinkos vientisumą ir skaidrumą. Komisija pateikė e, pasiūlymą siekdama sureguliuoti e, sektorių įgyvendinamą reformas. Šiandien pas mus e, vieši Robertas Gebels, kuris yra MET atstovas. 2003 metais Mes pradėjome kalbėti apie tai, kaip išvengti piknaudžiavimo finansiniais instrumentais grėsmių. Buvo kalbama apie Buvo priimtos svarbios direktyvos, finansų sektoriaus srityje ir dabar sulaukime naujo reglamento pasiūlymo, siekiant atsižvelgti į naujus iššūkius. 2003 metais e, buvo pateikti vienokie pasiūlymai, o dabar e, visas tekstas yra pritaikytas finansinėms priemonėms energijos sektoriuje šį sektorių galima apsaugoti nuo manipuliavimo rinką ir nuo išvestinių finansinių priemonių. E, tačiau kai kurių priemonių mes negalime pasitelkti. Norime, kad bankai savo įstatinio kapitalo pagalba suteiktų daugiau saugumo, tačiau to negalime reikalauti iš uh, energetikos sektoriaus operatorių. Dabar standartizuotas nebiržos sutartis galima sudaryti ir internete. Taigi atsiveria naujos galimybės manipuliuoti rinką, tarsi kviečiama ją manipuliuoti. Įstatymų leidėjas ketina numatyti ankstyvo perspėjimo sistemą energetikos sektoriuje. EISA tai yra Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupės e, agentūra, kurios e, buveiniai yra Ljubljanoje. Ji dabar ėmėsi svarbios e, teisės teisės e, aktuose numatytos iniciatyvos kaupti duomenis apie nebiržoje parengiamas sutartis. Taigi tiek bendros informacijos yra vis dėlto tokių valstybių narių, kaip ir pirmininko tėvynė ar ir mano valstybė narė, kurios nusprendė uh, E, įsteigti savo nuosavą už rinkos skaidrumą atsakingą instituciją. Čia ir prasideda visas įdomumas. Jei norime sukurti tam tikrą kontrolės instituciją, kuri kauptų visus duomenis apie dujų ir elektros sektorių, turime nepamiršti ir CO2 išlakų ir apivartinių taršos leidimų prekybos sistemos. Šiuo metu neįmanoma kažkaip atskirai ats, atskirti CO2 išlakų iš dujų sektoriaus iš, ir iš elektros sektoriaus. Aš suprantu, kad kalbant apie naftą ir apie um, ang, anglį, uh, E, čia reikalingi tarptautiniai susitarimai, tačiau nematau, kodėl čia reikalingas atsiejimas. Pone Hidegort e, atsakinga už vieną sritį, ponas Oettingeris už kitą sritį, tai gal dėl to tas e, atsiejimas ir reikalingas. Pone pirmininkė, aš tikrai neprieštarauju tam, kad uh, Vokietijos e, institucija atsakinga už skaidrumą ir kontrolę rinktų tam tikrus duomenis, tačiau ji turėtų bendradarbiauti ir su um, Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupe. Mes įsteigėme reguliavimo instituciją ir turime stengtis, kad reguliavimo grupė būtų informuota apie grėsmės susijusias su manipuliavimo rinka. Taip pat apie tai turi būti įspėtos ir pačios valstybės narės. E, bei informuotos kompetentingos valstybių narių institucijos. Tačiau vis dėlto pirmoji institucija, į, kurį, e, į kurią turi būti kreipiamasi, tai yra Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė. E, kai kuriuose valstybėse narėse nuo 70 iki 80 procentų visų sudaromų sutarčių yra sudaromos ne biržoje. Ir jei vis dėlto rinka bus e, ir, ir manipuliuojama, tai mes turime numatyti bendras taisyklės, kaip kovoti su tuo reiškiniu. Turime numatyti ir žingsnius, kurių reikėtų imtis, kad rinkos veikėjai būtų atgrasomi nuo ketinimo manipuliuoti rinką ir tie reikalavimai valstybėse narėse turi būti suvienodinti. Turime kalbėti ir apie deminimis taisyklę. Tiesa, dabar dar negalime tiksliai susitarti dėl jos. Komisija tikriausiai per deleguotuosius teisės aktus parengs teisinį pasiūlymą. Aš manau, kad pats klausimas e, yra atviras. Manau, kad deleguotojų teisės aktų procedūrą turėtume taikyti tik išskirtiniais atvejais. E, tačiau pagal deminimis taisyklę turėtų būti nuspręsta, kuriais atvejais komisija galės pasitelkti deleguotosios teisės aktus. Reikia numatyti ir e, tinkamą veikiančią licencijavimo schemą. E, pagal dabartinę tvarką valstybės narės turi teikti paraiškas, tačiau tai ne visada vyksta. Mes turame, sutarėme su taryba. Reikia sukurti bendrą ES licencijavimo sistemą. Mes nekalbame apie tai, kad visos mažos įmonės turi um, registruotis, tačiau reikia numatyti tam tikrą e, ribą, nuo kada įmonė turi registruotis. Ką, kaip veikia Europos elektros energijos ir dujų reguliavimo grupė. Manau, kad amerikiečių patirtis galėtų pamokyti ir mus. Reikia įdarbinti daugiau darbuotojų, norint apdoroti tokį didelį duomenų srautą. Taip pat reikia numatyti ir ryšių pareigūną dirbantį šioje srityje. Galbūt būtų galima numatyti, kad pavyzdžiui, Bruselėje dirbtų toks pareigūnas. E, taip pat turėtume numatyti galimybę ekspertus siūsti į Liublianą. Ir jei sukursime ryšių pareigūno instituciją, na, jis aišku galėtų būti ir Luksemburgė, uh, Manau, kad čia susidurėme ir su tam tikromis gyvenimiškomis problemomis. Kartais ekspertų nepritrauksime į vieną ar kitą vietą dėl jų šeimininių aplinkybių. Daug kas šiame pasiūlyme yra tiesiog nukopijuota nuo Goebbels pasiūlymo. Manau, kad jei laikysime senų taisyklių, tai prekyba tiesiog bus neįmanoma. Turime labai aiškiai skirti elektros rinką ir dujų rinką. Tačiau kol kas tai yra nepadaryta. Turime registruoti visus sandorius. Turime e, pasiekti, kad būtų laikomasi galiojančių teisės aktų e, regulia, e, reikalavimų. Liublianos agentūra ir kitos agentūros bendradarbiaus. Aš dar susitiksiu su kolega Tušinovskiu ir kolega uh, kitų kolegą ir tikiuosi, kad mes parengsime pasiūlymą. Dėkui. Aš tiesiog noriu, kad ir kiti kolegos turėtų laiko pasisakyti. Taigi, ponas Svoboda dabar. Ačiū. Pabandysiu glaustai. Sutinku iš esmės su pranešėju, sutinku, kad šitame sektoriuje reikia specifinių taisyklių, Manau taip pat, kad reikia įtraukti čia ir CO2 išlakas. Jeigu pažiūrėsite į tai, <clears throat> kaip dirba brokeriai, tai dažnai jie veikia ranka rankon. Ir čia mums reikia aiškių taisyklių, nors e, pramonėje galbūt to ir nenorima. Taip pat e, turime labai aiškiai e, nurodyti kaip ta atskaitomybės sistema veiks, e, kokie bus tie kontaktiniai e, punktai, e, kur ir kam konkrečiai informacija bus pateikiama. Ponas Hatsimarkakis minėjo kai kurias problemas, ne viską galima reglamentuoti deleguotojų teisės aktų metodu, jeigu tarkime kažkas e, ketina uždaryti e, elektrinę, žino apie tai iš anksto ir toliau dar prekiauja akcijomis, vadinasi, tai yra piknaudžiavimas e, savo padėtimi. Mm, bet mes neturėtume per daug skriausti savo regulia, reguliuotojų kitų reguliuotojų atžvilgių, taikydami per nelyg griežtas taisyklės. Engedje meg, hogy azzal... Panas Gürk. Ségem kife... Aš paremsiu kolegų poziciją. Buvo kalbėta apie tai, kad Europos energetikos politikai reikalingos ne naujos taisyklės, tačiau nustatytų taisyklių taikymas. Senasias taisyklės galima papildyti naujomis. MIFID direktyvoje yra um, numatyti tam tikri reikalavimai, kurių reikia uh, laikytis. Reikia kurti um, vientisą ir skaidrę energijos rinką. Uh, Reikia plėtoti energijos infrastruktūrą, o tam reikalingas reguliavimas ES lygmenio. Valstybės narės vieno, vienos tos e, didelės užduoties neįveiks. Reikia griežtesnio reguliavimo banko sektoriuje. E, manau, kad komisijos pasiūlymas yra aukšto lygio, geros kokybės pasiūlymas, kuris suteikia mums galimybę susitarti. Ir aš tikiuosi, kad mums su, pavyks susitarti per pirmąjį svarstymą. Aišku, yra daug svarbių klausimų, tačiau e, aš pabrėšiu tik keturis punktus. Pirmiausia, ką turi informuoti prekybininkas, e, antra, kokia informacija turi būti, kaip e, ta informacija turi būti saugoma ir ketvirtas dalykas - sandorių klausimas. Pabandysiu apie kiekvieną aspektą kalbėti išsameu. Pirmiausia, kas turi rinkti duomenis arba kam reikia teikti informaciją. Aš žinau, kad taryboje nuomonės išsiskiria. Manau, kad logiška būtų e, visą informaciją teikti Europos e, elektros energijos saugumo agentūrai. Ji galėtų būti ta centrinė agentūra renkančia duomenis. Uh, nacionalinės e, energetikos sektoriaus kontrolės agentūros taip pat galėtų rinkti informaciją. Vis dėlto peršasi mintis visą informaciją siūsti į Liublianą. Aš nežinau, kokios mokyklos ir universitetai yra įsisteigę Liublijanoje. E, ne, ne man spręsti. E, manau, kad galime e, padiskutuoti šią temą kada nors ateityje. Antrasis dalykas kokios apimties e, ir kokio turinio duomenys turėtų būti teikiami agentūrai. Komisija pasirinko deleguotųjų teisės aktų priemonę. parengus konkrečias detalės, tiksliau, kai žinosime konkrečias detalės, galėsime susitarti. Aš manau, kad reikia nepamiršti ir lėšų, kurios bus reikalingos teikiant informaciją agentūrai. Kai žinosime, kokiu lėšų reikia, galėsime kalbėti apie teikiamos informacijos turinį. Trečias dalykas - duomenų apsauga ir jų neperdavimas trečiosiam šalims. Agentūrai pateikiami duomenys yra neatskleistini duomenys. Agentūra įsipareigoja šių duomenų e, neteikti trečiosioms šalims. Turime e, reikalauti, kad būtų laikomasi visų duomenų apsaugos reikalavimų. Dar vienas aspektas - tai galimos sankcijos. Aš suprantu, kad tos sankcijos gali būti pačios įvairiausios E, manau, kad operatoriai pabandys įsisteigti tose valstybėse narėse, kuriuose taikomos sankcijos yra pačios e, žemiausios. Manau, kad turime rasti kompromisinį pasiūlymą susijusi su sankcijomis. Manau, kad vyks įdomios diskusijos šią temą. Aš galvoju, kad jei šie reikalavimai bus įgyvendinti, tuomet pasieksime gerą susitarimą, linkiu visiems glodos bendradarbiavimo. Liko 8 minutės ir 4 norintys pasisakyti. Ponas Goebbels pirmiausia. Merci, prezident. Rapidissimo. Euh, je suis... Ačiū pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Esu Ekon komiteto pranešėjas šio klausimu, ką tik baigiau renkti savo pranešimą, jį rytoj jis bus išsiųstas komiteto sekretoriatui. Ir pasistengsiu, kad Ekon komitetas savo galutinę nuomonę pateiktų kaip galima greičiau, kad būtų galima, kad ponas Harcimakakis galėtų atsižvelgti į pakeitimus, siūlomus pakeitimus. Aš juo tikrai pasitikiu. Porą pastabų svarbu įtraukti užbiržinius sandorius, kaip sakė ponas Hatsimakakis, maždaug 60-80 procentų sutarčių sandorių yra užbiržo, užbiržiniai. Tai reiškia, kad jie nėra reglamentuojami. Taigi būtų naudinga juos įtraukti. Jorgos taip pat kalbėjo apie tai, kad kuriamai agentūrai reikia kuriam agentūrą reikia aprūpinti ištekliais. Jei ji nebus aprūpinta reikiamais ištekliais, jos darbo rezultatas bus nulinis. Komisija dirba vadovaudamas piknaudžiavimo rinką direktyvą. Taip, ji taip pat rengia tos direktyvos pakeitimus, kuriuos teiks svarstyti. Tačiau čia kyla problema, jeigu parlamentas priims tuos pasiūlymus, bet atmes tuos pakeitimus, kurie daromi rinkos piknožemo direktyvoje, tai du tekstai nebus nuoseklus, atsiras prieštaravimų. Sutinku, kad reikia deminimis taisyklės, kadangi priešingų atveju ta agentūra tiesiog užgrius bereikalingos informacijos rautai. Žinoma, sunku nustatyti tą ribą, ją galima nustatyti tik antrinės teisės aktuose, tai yra deleguotose teisės aktuose. Vis dėlto parlamentui turi būti suteikta galimybė į tai pasigilinti. Toliau kalbant apie sankcijas. Prieš mane kalbėjęs kolega sakė, kad gali kilti pavojus, jog asmenys slapstysis tose šalise, kur sankcijos yra netokios griežtos. Mes negalime leisti, kad tai vyktų, reikia sudaryti vienodas sąlygas. Bet kita vertus žinome, kad sankcijos paprastai nustatomos valstybių narių teisės aktuose. Vis dėlto ES turi turėti galimybę peržiūrėti tą sankciją. Sankcijos turi būti veiksmingos ir proporcingos galimam gaunamam pelnui. Ir paskui keletas paskutinių pastabų. Kolega Hatsimakakis norėjo įtraukti ir CO2 rinkas. Aš šiuo klausimu neteiksiu konkretaus pasiūlymo, bet pasakysiu, kad visiškai pritariu šiam požiūriui, nes matėme, kad CO2 rinkoje yra tam tikrų manipulacijų, buvo ir tam tikrų nusikalstamų sandorių, kurie buvo išaiškinti. Be to buvo ir kibernetinių išpolių prieš CO, kai kurias CO2 rinkas ar biržas. Taigi reikia užkirsti kelią manipulacijoms šią rinką. Ačiū dabar ponė Tikau. ceea ce a menționat domnul Goebbels uh, puțin uh, mai devreme. Și... Ačiū. Norėjau pasakyti tai, ką ką tik pasakė ponas Goebbels. kalbant apie priekybos taršos leidimais rinkas, dėje juose buvo išaiškinta sukčiavimo atveju, taip pat buvo ir kibernetinių išpolių. Labai svarbu, kad energetikos rinkos būtų visiškai skaidrios. Norėjau tai pabrėžti, kadangi mūsų piliečiai nesupranta, kas vyksta Jie tiesiog mato, kad kainos didėja, jiems darosi vis sunkiau apmokėti sąskaitas ir kyla pavojus, kad jie atsidurs žemiau energetinio skurdo ribos. Trečdalis namų ūkio pajamų yra išleidžiama energijos sąskaitoms apmokėti, sąskaitoms už energiją apmokėti. Taigi būtų gerai, jei visi suprastų, kaip yra skaičiuojamos energijos kainos. Ir paskutinė mano pastaba pridinė, susijusi su pridėtinės vertės mokesčiu. Šio mokesčio tarifai įvairiose valstybėse narėse skiriasi. Skiriasi ir įvairių energijos produktų PVM tarifai. Manau, kad PVM daro didelį įtaką galutiniai kainai, kurią moka vartotojai. Ponas Rubik. Ačiū, ponė pirmininkė. Du dalykus noriu pasakyti. JAV pasisekė atskirti naftos ir dujų sektoriuose vykdomą prekybą. Reikia turėti omenyje, e, kas yra ta reali prekyba ir kas yra prekyba biržoje. Kitas klausimas. CO2 prekyboje turime skirti e, biržų veiklą ir vėlgi realią situaciją. Per pastarosius metus išaugo CO2 e, išlakų kiekis. E, turime turėti omenyje ir ES e, aplinkosauginius tikslus iki 2020 metų pasiekti CO2 išlakų kiekio sumažinimą 20 procentų. Tuo tarpu dabar e, Vokietija paskelbė moratoriumą atominės energetikos e, sektoriui. Manau, kad turime turėti e, šios faktus omenyje, kai teikiame duomenis agentūrams. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pasakyti, laiko nedaug. Džiaugiuosi tuo, kaip e, ponas Hatsimarkakis susidorojo su šia labai sudėtinga tema. Jis minėjo, kad Europoje e, padėtis skirtingose valstybėse narėse skiriasi ir taisyklės yra labai skirtingos. Ir būtent dėl to mums ir reikia vieningų taisyklių nacionaliniams reguliuotojams. Reikia, kad pateikiama informacija būtų palyginama, informacija yra subtili jautri ir todėl reikia labai aiškių taisyklių, kokią informaciją reikėtų teikti. Tai esmingai svarbus reikalas šiuo metu valstybėms narėms teks įgyvendinti labai aiškiai apibrieštas taisyklės, o tada galėsime tęsti diskusiją, kaip žengti toliau. Manau, kad egzistuoja didžiuliai skirtumai tarp valstybių narių. Yra ir skirtingų E, susirūpinimų valstybėse narėse dėl piknaudžiavimo informacija, yra atskirų korupcijos atvejų kiekvienoje valstybėje narėje. Aš ketinu ir toliau gerai bendradarbiauti su, mon, su pono Hatsimarkakis. Ar komisija norėtų pasakyti, jeigu taip, tai labai trumpai. Dėkuoju už e, šią galimybę pasisakyti. Ačiū, kad svarstote šį svarspų klausimą taip entuziastingai. Iš tų minčių, kurias buvo išdėstytos, matome, kad žengiama teisinga kryptimi, kad problema teisingai suvokiama. Jau turėjome galimybių e, pasišnekėti su kai kuriais komiteto nariais. Ir e, pasižymėjome jų mintis. Iš tikrųjų, apie daug ką jau e, kalbėta ir komisijos bei tarybos darbo grupėje energetikos klausimais. Tad aš manau, kad keliamos problemos e, gali būti vienai per kitaip išspręstos. Kai kurios jau gana smulkmeniškai yra išnagrinėtos. Ehm, aš e, iš tikrųjų pažadu, kad e, jeigu reikėtų dvišalių ehm, sustikimų aptarti toms išsakytams mintims, tai mes esame pasiruošę prisidėti prie to, ponas Hatsimarkakis. Ačiū kolegos už jūsų bendradarbiavimą, už įdomias mintis, tame tarpe apie CO2 rinką, apie sankcijas. Uh, Toliau dirbsime su taryba, bendradarbiavimas jau vyksta, e, taryboje ir komisijoje jau įvyko nemažai pasikeitimų nuomonėmis. E, turėtume sustarti dėl to po pirmo svarstymo. Kalbant apie laiko perspektyvą, tikriausiai tai įvyks pirmininkaujant Lenkijai antroje metų pusėje. Mm. Nors tas reglamentas galbūt galės būti patvirtintas pirmininkaujant Vengrijai. Mano kolega, ko gero, tuo irgi suinteresuotas. Bet kuriuo atveju norėčiau žengti į priekį sparčiai. Kitą savaitę turėčiau turėti jau parengtą tekstą. Na, o balandžio pabaigoje, man regis 19 balandžio, yra pakeitimų patekimo terminas. Jeigu taip įvyks, tai komitete galėtume priimti šį dokumentą gegužės 26. Pirmininkas, dėkoju visiems kolegoms, e, pirmininkas dėkoja vertėjams, kurie sutiko padirbėti kiek ilgiau. Na, o rytoj nuo 9 val. prasidės klausimai apie CO2 taršą. Kitas komiteto posėdis 20. 21 kovo.